Mėly bičiuliai, sveikinu visus susirinkusius į MPL komiteto posėdį. Pirmasis darbo tvarkės klausimas yra darbo tvarkės tvirtinimas. E, panašu, kad jokių problemų dėl to nekyla. Antrasis - vertimo reikalai. Turime vertimą visas kalbas, išskyrus estų, maltiečių ir kruatų. Trečias darbo tvarkės punktas, ar galėtume patvirtinti spalio 10 ir rugsėjo 28 dienos posėdžių protokolus. Taip. Ir dabar perinam iš karto prie ketvirtojo darbo tvarkės klausimo Europos solidarumo korpusas. Šis darbas jau vyko kurį laiką, buvo užmėgstas bendradarbiavimas su kultūros komitetu šiuo klausimu, tačiau mūsų pranešėjas atsakingas už šiuo klausimą yra ponas Brando Benifei. Jo žodis jums, ilgiau nelaukiant. Grazie. E, per me... Dėkuoju. Man labai malonu šiandien pristatyti savo nuomonės projektą dėl Europos solidarumo korpuso. Tai yra nauja iniciatyva, kurios tikslas yra skatinti dalyvavimą Europos projekte, įtvirtinant pagrindinės vertybės, tokias kaip solidarumas. Jo tikslas taip pat padėti Europos jaunimui e, užtikrinti daugiau užimtumo perspektyvų ir e, suteikti daugiau galimybių e, sukaupti profesinės patirties, asmeninės patirties. Šio projekto pirmas etapas jau prasidėjo. Komisijos pirmininkas, kalbėdamas apie ES padėtį 16 metais, pranešė tai ir dabar yra aštuonios programos įgyvendinamos. Po konsultacijų su suinteresuotomis pusėmis 17 metais buvo e, pateikta Europos komisijos pozicija. Kultūros kult komitetas yra atsakingas komitetas, mes esame asocijuotas komitetas ir mes e, galime e, pateikti savo nuomonę tais aspektais, kurie susiję su užimtumu. E, turiu galvoje tas nuostatas, kurios susiję susijusios su e, užimtumo, su darbo nuostatomis. Mūsų komitetas turi e, išimtinę kompetenciją būtent šitais aspektais pagal 54 straipsnį. Aš e, norėčiau taip pat pristatyti kai kurias naujoves esančias e, šiame pasiūlyme, jos susijusios su savanorišku darbu ir e, užtikrina solidarumą darbo rinkoje. E, tekstas turi būti kai kuriais aspektais pakoreguotas. Mes turime aiškiai atskirti savanorišką darbą nuo nuolatinių darbo vietų. Kita vertus, turime sustiprinti užimtumo užtikrinimo e, aspektus ir aš bandau tai atspindėti savo pakeitimuose. Mano darbo pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad Europos solidarumo korpusas netvertų durų galimiems iškraipimams. Mes turime pašalinti bet kokią galimybę naudoti e, darbu, savanoriško darbo darbuotojus tais tikslais, kuomet norima išvengti normalios darbo vietos sukūrimo. E, Mes manome, kad reikia dirbti dar trimis kryptimis šioje srityje. Mes e, turime 14 metų reglamentą papildyti, numatant privalomo pobūdžio e, nuostatas e, stažuotojams ir užtikrinti, kad jiems už jų darbą būtų atlyginama ir kad būtų laikomasi kokybės reikalavimo. Taip pat e, turime užtikrinti, kad e, šioje e, srityje būtų laikomasi nacionalinių teisės aktų reikalavimo. Ir trečias dalykas - savanoriško darbo pasiūlymai turėtų būti teikiami tik tai nepelno siekiančių organizacijų arba viešojo sektoriaus. Tuo būdu e, pelno siekiančios organizacijos negalėtų laisvai naudotis e, savanoriškų darbų siekdamas išvengti e, atlyginimo mokėjimo tokiems e, darbuotojams. Pelno siekiančios organizacijos vis dėlto turi turėti prieigą prie tokių programų. Tačiau priemonės, kurios numatomos savanoriškam darbui, visų pirma turi būti gyvenamos per nepelno siekiančias organizacijas. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, kaip e, esu sakęs anksčiau. Mes e, turime dabar dirbti pagal pakankamai intensyvų tvarkaraštį kartu su kult komitetu, siekiant e, palengvinti mūsų darbą ir siekiant, kad pasiūlymas būtų priimtas kuo greičiau, turime E, koncentruoti dėmesį ties e, stažuotojų klausimų ir e, darbo klausimais. Aš manau, kad mūsų bendradarbiavimas su atsakingu komitetu vyksta tinkamai ir manau, kad parlamentui pavyks sėkmingai dalyvauti dėrybose, trilogų meniu ir kitose. Dėkuoju. Dėkuoju. Pone Benifai, pone Klūn. Nedalyvauja kol kas. Tad žodis ponui Roliam. Taip, ponia Kliun negali dalyvauti. Dabar šiame posėdėje jinai paprašė manęs išdėstyti jos poziciją. Norėčiau padėkoti pranešėjai už jo nuomonę. Pone Klun taip pat mano, kad uh, Europos solidarumo korpusas yra tinkama iniciatyva, užtikrinanti daug galimybių jaunimui Europoje. Ši iniciatyva jau įgyvendinama ir tai puikus startas virš 3000-3700 e, jaunuolių galėjo pasinaudoti jomis e, programomis. Pagrindinis šio solidarumo korpuso tikslas turėtų būti įsipareigojimai bendrijos lygmenių ir e, perspektyvų užtikrinimas jaunimui. Jeigu jaunimas gali sukaupti papildomos kompetencijos šioje platmėje, tai tuo geriau, tačiau e, šios priemonės negali pakeisti nuolatinių e, darbo vietų šios e, darbo vietos numatomos šių programų platmėje bus e, naudingos miestams ir kitiems teritoriniams vienetams. Pone Klun taip pat prideda savo pakeitimus. E, jos nuomonė, sanoriškas darbas ir stažuotės turi būti padalintas proporcijomis 20-80 procentų. Pranešėjas mano, kad savanoriškas darbas turi bū, apsiriboti tik tai nepelno siekiančiomis organizacijomis, tačiau pelno siekiančios organizacijos gali taip pat e, turėti partnerystės e, santykius su pirmosiomis organizacijomis, nepelno siekiančiomis organizacijomis. Kalbant apie tikrinimą, tai buvo surinktas e, klausimas, tai šie aspektai susijęs su tikrinimu yra esminės e, svarbos. Pone Klun apibendrindama dėkoja pranešėjui, taip pat šešėliniams pranešėjams už iki šiol atliktą darbą ir jinai džiaugiasi, kad galės toliau tęsti darbą šito klausimu. Dėkoju ponui Role. Dabar žodis turėtų būti suteiktas poniai Žitnanska, tačiau jis nėra salėje. Ar kas nors ją pavaduoja? Ne. Tad, tuomet ponia Harkin. Ačiū, atsiprašau, kad šiek tiek pavėlavau. Aš neišgirdau, ką pasakė pranešėjas, tačiau aš išgirdau, išklausiau kito kolegos. Aš pritariu iš mesmės visiems pakeitimams, kuriuos jūs pasiūlėte. Iš tikrųjų, Aš taip pat manau, kad reikėtų atskirti tą, tos prieigos galimybės ir kad būtų daromas skirtumas tarp galimybės dirbti ir atlikti savanorišką veiklą. Taip pat reikėtų pagalvoti apskritai, ak, pagal šitą programą reikėtų numatyti galimybę dirbti. Turint omenyje tai, kad tai net tas pats kaip Europos savanorystės paslaugos. Galbūt reikėtų užtikrinti aiškę takoskirą tarp savanorystės veiklos ir stažuočių. Ir jeigu tai padarysime, tai tuomet teisės aktas iš tikrųjų bus geras. Pranešėjas kalbėjo apie viešojo ir privataus sektoriaus organizacijas. Ir jisai e, siūlo išbraukti galimybę, kad e, privačiosios teisės e, įmonės galėtų priimti stažuotojus ir pakeistų jais pastovius darbuotojus. Aš suprantu, kodėl tai yra siūloma, tačiau dėl keleto priežasčių vis dėlto manau, pirma, kad dalyvaujančios organizacijos jos mokės stažuotojams ir ko gero būtų įmanoma įsivaizduoti, kad tos tie savanoriai galbūt ir dirbs privačiose bendrovėse. Aš dar nesu galutinai apsisprendusi, tačiau aš manyčiau, kad reikėtų toliau diskutuoti šiuo klausimu. Tiesiog reikėtų pagalvoti, ar mes įtrauksim privačias įmonės, ar jas išbrauksime, o jeigu įtrauktume, tai turėtume pasiekti, kad teisės aktas būtų taip suformuoluotas, kad neatsirastų kokiu nors privalumų privačioms bendrovėms, kad jas negautų finansavimo savanaudiško finansavimo iš ES fondų. Taip pat pritariu pranešėjui, kad reikia sugriežtinti tekstą, patikslinti tekstą, ten, kur kalbama apie darbo veiklą ir e, apie stažuotes. Ten yra nurodoma, kad reikėtų pasirašyti sutartį raštu ir kad ten būtų nurodyta, kad žmogus vyksta į stažuotę. Taip pat dar vienas dalykas, kurį reikėtų paminėti. Dėl vieningo portalo. Aš pritariu šiai idėjai ir manau, kad jinai visiškai aiški. Labai svarbu, kad tame portale būtų aiškiai nurodyta, ko žmonės galėtų tikėtis, tačiau kita vertus, galvojant apie konkrečius sektorius, kad darbo veikla nebūtų apskritai nustumta į šalį. Iš tikrųjų reikia galvoti apie europinę e, vertę. Tai reikia tiesiog e, teikti informaciją, kas vyksta šiame sektoriuje. Galbūt aš nelabai pritarčiau 18 pakeitimui, ten, kur jūs kalbate apie e, savanorysės veiklą laisvų nuo darbo metu. Nežinau, ar iš tikrųjų galėtume taip apsispręsti, galbūt reikėtų dar padiskutuoti. Taigi pritariu jūsų e, pakeitimui 19 punkte, iš tikrųjų reikia siekti kad ne, nebūtų atidarytos durys pakeisti pastovius darbuotojus. Galbūt redakcinių požiūrių reikėtų kai ką pakeisti, tačiau iš esmės tas pritarėm tam siūlymui, kadangi mes aptarėme šitos dalykus. Iš tikrųjų nuveikėte labai didelį darbą ir tikiuosi sėkmingo bendradarbiavimo ateityje su pranešėjų ir šešėliniais pranešėjais. Ačiū. kolega Hetman pakeičia Žitnanską. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Aš ir taip pat įsitraukiau į šito dokumento aptarimą regijų komiteto kontekste. Iš tikrųjų noriu pasakyti, kad šita nuomonė yra pakankamai pagrįsta. Pranešėjas atliko iš tikro didelį darbą ir aš pritariu jo teiginiams ir pritariu Europos solidarumo korpuso idėjai kaip tokiai. Svarbu, kad būtų remiamasi savar, savanoriškumo pagrindu. Taip pat man patinka ir ta mm, įdarbinimo struktūra. Labai svarbu nubrėžti tam tikras ribas, kad nebūtų peržengtos apskritai darbo arba įdarbinimo ribos ir stažuočių ribos. Aš solidarumą suprantu ir taip, kad reikėtų galvoti apie jaunus žmonės, kurie neturi darbo šiame žemynė ir todėl sveikinu bet kokią idėją, bet, kokį, bet kokią koncepciją, kuri leistų padėti jauniems žmonėms. O tai reiškia, kad mums reikia galvoti konkrečiai, kadangi kiekviena darbo vieta sukurta Europoje yra auksinė. Todėl jauni žmonės turi suprasti, kad mes galvojame apie juos ne tik tai, kad jie įgautų naujus profesinius gebėjimus, bet kad mes stengiamės ir padėti jiems praktikai ištiškai įgyvendinti tuos įgūdžius, kurių jie yra įgyję. Kai kuriuoms iš šių jaunuolių tai bus apskritai pirmoji darbo vieta kurią jie ras šiame žemynė. Todėl aš siūlyčiau jums pagalvoti apie solidarumo fondą kaip solidarumo išraiškos priemonę, e, solidarumą su tais jaunais žmonėmis, kurie neturi darbo savo valstybėse narėse. Dėkuoju. May I... Sorry. E, bardzo przepraszam, bo... E, Pimenta Lopez. Hetman dar kartą. Aš nepavadavau ECR jokio parlamentaro. Aš esu EPP frakcijos narys ir dirbu Regi komitete ir taip pat domėsiu šiuo klausimu. Pimenta Lopes. Pone pirmininkė, po e, tokios sumaištėlės nedidelės galim tęsti diskusiją. Turime dėl komisijos siūlymo tam tikrų išlygų. Aš iš pradžių kalbėjau apie tekstą, kurį aptarėme ir nekalbėjau apie pranešėjo nuomonę. Manau, kad paskutinis pasisakymas rodo, kokių skirtumų ir kokių, kokio susirūpinimo yra dėl šio siūlymo. Dėl Eurofondo iniciatyvos vakar kalbėdami mes kalbėjome apie nedeklaruotą darbą, apie to reiškinio problematiką, kalbėjome taip pat ir apie savanorystės naudojimą tam, kad būtų galima pakeisti tikras darbo vietas. Manau, kad tas pasisakymas labai aiškiai rodo, kokie ketinimai remia šį siūlymą. Galiausiai neapmokamas darbas, e, darbas, už kurį nereikia mokėti, sudaro tokį įspūdį, kad mes elgiamės solidariai jaunimo atžvilgių, bet atvirkščiai viskas iš tikrųjų įvyksta. Mes kalbame apie siūlymus, apie programas ir matome, kad yra nesutarimų. Sakoma, kad Europa buvo sukurta remiantis solidarumu, bet šiuo atveju mes kalbam ne apie tai. Ir jeigu šiandien matome, kokia didžiulė krizė krečia Europos Sąjungą, tai ta krizė atsirado būtent dėl to, kad trūko solidarumo tarp šalių e, ir, ir tarp žmonių. Be kita ko turime taip pat ir tam tikro nepritarimo dėl mums pateiktų programų, nes nieko naujo nesiūloma to savanorių korpuso tikslai jau yra pažymėti kitose programuose, projektuose, pavyzdžiui, savanorystės tarnybė Erasmus, veiklus jaunimas Europą piliečiams. Galėčiau dar paminėti visą eilę kitų programų, kurios jau apima tai, kas siūloma čia, šiame projekte. Taigi, matome, kad siūlomas tik tam tikras e, fasadinis remontas tos savokos, kurią mes čia vadiname solidarumu. E, tai nieko bendro neturi su tikrų solidarumu, apie kurį neseniai kalbėjome. Projektas mums primena ir tai, kad buvo sukurti kiti korpusai, europiniai korpusai, kurie seniau buvo pristatomi kaip tam tikros minties mokykla ir kurie e, užtemdė daugelio šalių istoriją. Mes pritarėme susirūpinimui, kurį reiškia pranešėjas ir manome, kad tie pakeitimai, kuriuos pasiūlė pranešėjas, yra pozityvus. Manome taip pat, jog Mes, kaip užimtumo komitetas, rengiant šį dokumentą, turime tik ribotą veiksmų laisvę, nedaug ką galim padaryti. Europos komisijos kultūros komiteto pateiktas projektas, kad savanorystė padėtų e, padaryti taip, kad pranyktų tą savoką, kaip pavyzdžiui, stažuotės. Nežinau, ar daug išspręs dabartinę situaciją. Mes Todėl priešinamės komisijos siūlymui, bet nepaisant visko, manome, kad nuomonė yra pozityvi. Ir pranešėjo teigiami siūlymai taip pat yra pozityvus. Žuel Melan, sako pirmininkė, nėra. Ponas Mertan, regis, kalbės jos vietoj. Prašau, kolega, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Man patiko, ką sakė ponas Benifei savo nuomonėje dėl Europos solidarumo korpuso. Ir taip pat man patiko tie e, saugikliai, kuriuos jis minėjo, kad e, mūsų jaunuoliai būtų apsaugoti ir kad e, valstybėms narėms nebūtų palikta visa iniciatyva. Jis sakė, kad darbo e, taisyklės teisinės taisyklės būtų taikomos labai tvarkinga valstybėse narėse. Man tai pasirodė labai vertinga pastaba. Nes iš tikrųjų vystyti solidarumą, savanorystę, idėja yra graži. Galima pagalvoti, kad komisija ir kilo ta graži idėja. Tačiau manau, kad ponas Bonifei to neįvardindamas E, pritarė tam susirūpinimui, kurį išreiškė štai anksčiau kalbėjęs kolega. Gali kilt klausimų dėl tų priemonių, nes kalbam apie jaunimą nuo 17 iki 30 metų. Aš manau, kad 30 metys nebėra jau toks jaunuolis jaunuolis. Tad kyla klausimas, ar nebandoma šiek tiek pataisyti bedarbystės statistiką tą priemonę. Tikiuosi, kad taip nėra. Ar nebandoma užimti tuos mūsų jaunuolius nuo 17 iki 30 metų. Kita karta galbūt siūloma jaun, jaunystės amžių prailginti iki 35 ar 40 metų. Na, iš tikrųjų, gali būti piknaudžiaujama ta savanorystė, gali žmonės būti verčiami dirbti nemokant jiems atlyginimo. Mums sakoma, kad tai yra priemonė įgyti tam tikrą išsilavinimą, įgyti įgūdžių ir pradėti dirbti. Bet ar tas mokymas, koks nors įgytas bus kokiu dokumentu patvirtintas, tai bus labiau neformalus išsilavinimas. Ar tie žmonės gaus kokį nors dokumentą, kuris įvertins jų patirtį, patvirtins ją. Ar tai bus tas dalykas, kuris jų gyvenimo prašymę, pavyzdžiui, galėtų jiems būti rimtas koziris. Ir vėlgi, tikiuosi, kad taip nėra, bet ar vėl nevyksta kokia nors plati komunikavimo operacija, kurios griebėsi Europos Sąjunga, pasitelkdama savanorystę, solidarumą, bandydama paaiškinti, kad ES na, yra šiaip ar taip naudinga. Bet vėlgi visa tai daroma jaunų žmonių nuo 17 iki 30 metų sąskaita. Tai štai, mums neramu dėl to. Mes manome, kad ponas Benifei puikiai padirbėjo ir manau, kad jis nori šiek tiek e, sutvarkyti visą šią operaciją, kurios ėmėsi komisija. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Pone Šoidrova, prašau, žodis jums. Dėkoju už man suteiktą žodį. Ačiū taip pat pranešėjui už jo atliktą darbą, už pateiktus pakeitimus. Europos komisijos siūlymas dėl Europos solidarumo korpuso e, pirmiausia yra teikiamas Kalbant apie jaunus žmonės, sakoma, kad jie galėtų imti savanorystės darbo, tai galėtų būti ir na, kvalifikacijos tam tikros įgyjimo galimybė naujiems žmonėms viso Europos Sąjungoje, kad jie demonstruotų tam tikrą solidarumą, bet tuo metu, kad tie jauni žmonės dirbtų ir savanorišką darbą. Komitetas taip pat norėtų pasakyti, kad svarbu čia bus užimtumas, kad e, mokymai čia labai svarbu šioje programoje, neįgaliųjų užimtumas taip pat. Kai kas buvo pasakyta apie, kai kas kalbėjo, kad yra jau ir kitų programų, kur apie tai yra kalbama, jaunimo garantijų programa, jaunimo iniciatyvos programa, tos programos yra panašios, tačiau ši programa pirmiausia nebus susijusi su užimtumo dalykais. Būtent dėl, apie tai yra kalbama pakeitimuose. Ponas Bonifei stengiasi apriboti tą savanorystę ir pasakyti, kad jinai turi būti pasitelkiama tik savanoriškai veiklai, kad jauni žmonės įgytų patirties, įgytų įgūdžių. Aš manau, kad tai yra teisingas kelias, kai daromas skirtumas tarp savanoriškai atliekamo darbo ir kito darbo. Kult komitete aš esu šešėlinė pranešėja šiuo klausimu. Ir šis komitetas taip pat teiks pakeitimus dėl savanorystės kaip tokios. Mes norėtume, kad Europos savanorystės tarnyba neišnyktų, nenumirtų. Mes norėtume, kad ta savanorystė išliktų. Mes nenorime kad pradingtų tas 20 metų dirbtas darbas, kad tas projektos pranyktų. Europos komisija savo siūlyme aiškiai sako, kad kai atsiras naujas reglamentas dėl solidarumo korpuso, kai jis įsigalios, tai tuomet savanorystės tarnyba baigsis. Taigi, toje naujoje iniciatyvoje atsispindi būtent šis siekis. Ir kultūros komitetas labai aktyviai dirbs šią linkmę, mes teiksime pakeitimus dėl tos e, savanorystės dalies atspindėtos siūlyme. Mes pateiksime taip pat savo siūlymus ir pritarbę pranešė pakeitims. Ačiū. E, nėra atrodo kitų pasabų, ponia Venifai, žodis jums. Sì, grazie, non voglio. Dėkuoju. Nenoriu ilgai kalbėti dabar, todėl kad e, pasisakydamas anksčiau pasakiau visus pagrindinius e, dalykus. Norėčiau padėkoti kolegoms šešėliniams pranešėjams už konstruktyvų darbą ir jų indėlį į diskusiją. Buvo pabrėžti visi svarbiausi to darbo aspektai. Apskritai esu patenkintas, kad e, saliginai teigiamo vertinimo susilaukė ši nuomonė, nors e, yra dar nuomonių skirtumų, bet manau, kad galėsime e, praeiti galų galę bendros nuomonės. Du dalykai galbūt dar turėtų būti paminėti, turint omenyje tai, ką sakė kolegos. Visų pirma, norėčiau kolegiai Harkin uh, patikslinti kai kurios dalykus, nes e, su ja padirbėsime turbūt e, tuo konkrečiu klausimu. Noriu jai pasakyti, jog e, mano nuomonėje nekalbama apie viešojo ir privataus sektoriaus sąsajas, bet apie pelno siekiančias ir nepelno siekiančias organizacijas. Nes aš siūlau, kad pelno uh, siekiančios organizacijos nesamdytų savanoriškų darbuotojų tuomet, kai gali mokėti už tokį e, darbą. Aš e, manau, kad dar galime padirbėti kartu, kad e, rastume tokį sprendimą, kuris tiktų visiems. 23 pakeitimas ir tai, kas buvo pasakyta kolegos Marte 23 pakeitime yra konkreti nuoroda į sertifikavimą. Tai yra jaunimo organizacijų reikalavimas, nes jos nori, kad neformaliu būdu įgyta patirtis taip pat būtų atspindėta kai kuriuose uh, E, sertifikatuose. Aš manau, kad e, kartu dirbdami mes galėsime išspręsti tas problemas, kurios kyla dėl nuomonių skirtumų, nes e, manau, kad mes sutarėme, kad tai yra svarbus projektas, ypač savanoriškiems darbuotojams ir dėkoju visiems. Dėkoju, man atrodo, jog mes galime išklausyti ir trumpą Europos komisijos komentarą šito klausimu, nes turime pakankamai laiko. Ponas Oibė, galbūt, arba ponė Vėla. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš galbūt pirmoji pradėsiu, o paskui ponas Van Hart iš e, e, kultūros generalinio direktorato papildys mane ir kiti kolegos taip pat dar papildys. Dėkoju už pateiktus komentarus ir už nuomonę. Mm, mūsų nuomonė diskusija buvo labai turininga, mes labai džiaugiamės, kad galėjom išklausyti jūsų poziciją. Dabar keletas komentarų iš mūsų pusės. Prieš komentuodama pagrindinius aspektus, aš labai trumpai norėčiau kai ką pasakyti dėl tų e, aspektų, kuriuos buvo pasakyta, kad reikia patikslinti dėl pačios sistemos. Savanoriavimo sistemos. E, Europos e, parlamento nariai apskritai palankiai tai žiūri. Pa, pats pavadinimas bus keičiamas Tačiau, e, aišku, mes nesisakysime 20, per 20 metų sukauptos patirties e, šioje srityje, veikiau atvirkščiai. Ir dabar e, kai kurios iš šių aspektų netgi praplėsime gyvendindami solidarumo korpusą. Ar bus tinkamai patvirtinta ketvirto straipsnio nuostatos. Mes e, esame sukaupę patirties šioje srityje. Ir aš noriu priminti, kad e, rekomendacijos dėl sertifikavimo e, ir neformalios patirties patvirtinimo padėta valstybėms narėms pripažinti e, Europos solidarumo korpuso platmėje sukauptą patirtį. Kalbant apie diskusiją kitais klausimais ir pono Benefei poziciją išdėsta jų nuomonėje, tai reikėtų paminėti tarp valstybinio E, tarp valstybinės aspektus savanoriško darbo e, plotmėje 14 e, pakeitime atsispindinti ir tarp valstybinius atitinkamus aspektus. O pasakyta, kad galbūt tai nebus jaunimui labai naudinga, nes Nebūtinai iš tikrųjų tai bus nepalanku. Visų pirma, tarp vyriausybinė patirtis, ją lyginant su nacionaliniu lygmeniu e, sukaupta patirtim, galbūt ir gali sukurti tam tikrą nelygybę ar ne, nepalank, sakykime, tokie jaunuoliai, kurie slaugo senus, senyvo amžiaus žmonės ar panašiai, galėtų taip pat naudotis numatytomis priemonėmis. Mes taip pat norėtume palikti kai kurias formuluotės atviresnės, nes ne visose valstybėse narėse nacionalinės schemos yra prieinamas ir reikėtų, kad e, nebūtų sukūriamas nevienodos sąlygos jaunuoliams ES įvairiose valstybėse. Būtent e, todėl mes e, siūlome ir stažuotės nacionalinių lygmenių. Toliau, kurios organizacijos būt, atitiktų kriterijus. Uh, ponas Benefėjus skiria pelno siekiančias ir nepelno organizacijas. Jisai e, siūlo, kad e, e stažuočių veiklai ir savanoriškam darbui būtų siūlomas tik tai nepelno siekiančios e, organizacijos. Jisai taip pat kelia klausimą, jog e, stažuotis ir savanoriškas darbas ne, neturėtų e, pakeisti normalių darbo vietų, nes normalių darbo vietų pakeitimas tokio pobūdžio darbo vietomis priklauso nuo darbo pasiūlymų pobūdžio ir disponuojamo darbo vietų. Aišku, mes nenorime uh, nenorime skatinti neapmokamo darbo. Tačiau e, nevyriausybinėse organizacijose mes nenorim ir užkirsti e, kelio tokioms, e, tokioms galimybėms. Tad mes turime užtikrinti, kad savanoriškas darbas nėra paslėptas, neapmokamas darbas ar jo rengimas. Toliau dėl organizacijų teisinių formų mes e, matome, jog e, praeitie šitie dalykai nebuvo pakankamai aiškus ir buvo pakankamai didelė įvairovė, kai kurios didelės įmonės kurdavo įvairius e, fondus, kita vertus mažos organizacijos kartais e, sunkiau gaudavo viešą finansavimą ir kai kuriais atvejais, norėdamas išgyventi, jos užsimdama komercinę e, veiklą, nes e, negalėdavo pasinaudoti viešaisiais finansavimo fondais, tad mes turėtume siekti, kad didelis įmonės pernelyg e, nesinaudotų tomis savanoriško darbo schemomis mažų įmonių sąskaita. Nes e, tai užkirstų kelią toms mažoms įmonėms, kurios, e, kurios to užsima. Mes taip pat numatome, mes esame sukūrę sistemą, kuri mūsų nuomonė veikia pakankamai gerai ir e, mes manome, kad nereikėtų iš šitos sistemos išskirti nepelno siekiančias organizacijas. Dėkuoju, šita nuomonė yra labai svarbi tarp institucinio proceso plotmėje. Aš e, matau, jog e, užimtumo aspektai yra labai plačiai remiami solidarumo korpuso srityje. Mes norime padėti jaunimui pasinaudoti naujomis galimybėmis šiais sunkiais e, laikais. Turime taip pat pabrėžti, jog tų darbo vietų aukšta kokybė turi būti užtikrinta ir e, turi būti užkirstas kelias e, e neapmokamo darbo pla, platesniam naudojimui siekiant išvengti darbo apmokėjimo. Toliau mokamos e, stažuotės. Čia e, turi būti laikomasi nacionalinių įstatymų. E, dėl darbo sąlygų, dėl minimalaus atlyginimo. Mes taip pat norėtume, kad įvairios veiklos būtų aiškiau skiriamos, tad jūsų išsakyti dalykai šitais klausimais taip pat yra labai svarbus mums toliau dėl e, tvarkaraščio e, bendra, bendra deklaracija, bendras pareiškimas turėtų, turėjo būti e, parengtas dar e, šiais metais ir turint omenyje, kad e, šitam, e, šitas pasiūlymas susilaukė pakankamai didelės par, paramos. Už poros savaičių mes šį pasiūlymą perdasime taryboje ir mes tikimės, kad ir abu komitetai jūsų gan greitai sutar šito klausimą ir galėsime greit pradėti trialogus. Dėkuoju. Ir dar trumpa reakcija iš pranešėjo pusės. Dėkuoju. Išklausius e, komisijos e, komentarus, norėtųsi pabrėžti, jog aš kaip pranešėjas e, manau, jog mes turėtume tas programas laikyti tam tikrais ateities projektų kontūrais ir mes turėtume siekti, kad jos būtų geresnės kokybės negu dabar egzistuojančios programos. Jeigu mes e, atskirsime pelno siekiančias ir nepelno siekiančias organizacijas, tai mano nuomonė, mes, e, e, mes neturėtume leisti savanoriškų darbuotojų darbų naudotis pelno siekiančiams organizacijoms, todėl tai, kad jos turi galimybę sumokėti už uh, už tokio pabudžio darbą. Toliau dėl e, stažuočio nacionalinių lygmenių. Aš e, suprantu jūsų komentarus, tačiau aš nenoriu atgrasyti valstybių narių, e, kad jos ne, ne, nedarytų tokio, nekurtų tokio pabudžio schemų. Ir būtent todėl aš norėjau apriboti e, stažuočių nacionalinių lygmenių galimybės, pabrėždamas europinę pridėtąją vertę, jeigu valstybės e, narės to nedaro, tai yra paprasčiausiai jų atsakomybės klausimas. Dėkuoju. Iki 15 e, lapkričio pateikimai turi būti pateikiami. E, Kult komitete bus balsuojama sausio 23 dieną. Dabar penktas darbo tvarkės punktas komisijos deleguoto reglamento, kuriuo dėl fiksuojame vieneto įkainių ir fiksuojamų sumų susijusių komisijos kompensuojamais valstybino išlaidomis nustatymo papildymas Europos parlamento ir tarybos reglamentas ir socialinio fondo pakeitimas. Suteikiu ponui Di Pietrantonio žodį, kuris e, yra skiriaus vadovas Europos komisijoje. Žodis jums. Much, Ačiū pirmininkė. Dėkuoju parlamento, parlamento nariams, kad jūs pakvietėte mus pasikeisti nuomonėmis labai techninių ir labai svarbių klausimų, kadangi yra siekiama uh, supaprastinti procedūras, pagal kurias veikia socialinio fondas vietose. Čia kalbama apie ISF e, e reglamento 40 straipsnio pirmąją dalį, kad būtų parengtas deleguotas teisės aktas, kuris leistų supaprastintą tvarką įvertinti kaštus mes su, norime supaprastinti, sumažinti administracinę naštą valstybėms narėms ir taip pat administracinėms struktūrams, kad jos neteiktų ataskaitas apie realias išlaidas, pateikinėti sąskaitas, bet kad būtų susitarta dėl fiksuoto vieneto įkainių ir fiksuotų sumų, kurios bus nurodytos deleguotame teisės akte, kurį priims komisija. Dabar Mes siekime pakeisti šitą teisės aktą ir kadangi parlamentas mums pritarė įvairiomis progomis pastaraisiais metais, mes labai sparčiai stumėmės į priekį. Deleguotame teisės akte yra minimos tam tikros operacijos ir valstybės narės siūlo įvairiausius variantus, kaip supaprastinti kaštų apskaitą mes e, e, siekiame įsiklausyti valstybės narės, kadangi tai užtikrins daugiau teisinio aiškumo, kadangi valstybės narės galės būti užtikrintos, kad jos galės naudoti su paprastintomis procedūromis. Taip pat ir buhalterijos ir audito praktikoje tos nuostatos supaprastins procesus. Tai reiškia, kad tarp ES komisijos ir valstybių narių vyks informacijos mainai ir valstybės narės galės priimti savo buhalternės apskaitos nuostatas ir tada pateiks ataskaitą apie naudos gavėjus ir tai apima ir viešuosius pirkimus. 2015 metais prasidėjo šie procesai, buvo priimtas deleguotas teisės aktas 2195, tai vyko 15 metų Liepos 9 dieną. Teisės priemonė yra labai paprasta, yra pagrindinė teksto dalis, kuri nesikeičia yra numatyta taikymo apriektis, taip pat yra numatyta supaprastinimo procedūros ir taip pat sumos, kurias galima e, taikyti kaip fiksuotas sumas. Svarbiausias pakeitimo dalykas e, tai yra techniniai priedai. Pirmajame deleguoto akto pasiūlyme 15 metais buvo numatyti du priedai skirti Švedijai ir Prancūzijai pirmosioms valstybėms, kurios pasiūlė supaprastintą kaštų skaičiavimo sistemą. Pirmasis pakeitimas, kuris buvo pateiktas 16 metais, mes numatėme penkius fiksuotus vieneto įkainius Čekijai ir du Belgijai Ir e, antraime pakeitime 16 metais iki 31 spalio buvo numatyti nauji vieneto įkainiai Čekijai, Maltai, Italijai, Slovakijai, Vokietijai ir Niderlandams. Ir tada buvo pasiūlytas trečias pakeitimas kuris bus paskelbtas oficialiame biuletenyje kitą savaitę. Tai bus lapkričio 15 ir po to paskelbimo praeis 20 dienų įsigalios. Čia yra nuotos keletos valstybės narės, kurios taip pat naudos fiksuoto vieneto įkainius, tai yra 13, tai yra Austrija, Lietuva, Lenkija, Rumunija yra minimos šitame pakeitime Malta, Italija, Čekija ir Slovakija prie jų prisijungs. prisijungs. Trečiajame pakeitime yra įtrauktas vienas fiksuoto įkainio variantas Švedijai taikomas ir taip pat numatyta prioritetinė prieiga e, įgyvendinant prioritetinės programas Švedijoje. Ketvirtasis pakeitimas. Ketvirtasis pakeitimas yra aptariamas šiuo metu. Čia yra numatyti du vieneto įkainiai skirti Prancūzijai ir Švedijai ir taip pat vieneto įkainis Vokietijai ir pirmą kartą Kiprui taikomas. Ketvirtajame pakeitime yra minimas Kipras ir tai reiškia, kad galutinai perinama prie visų valstybių narių, kurios naudoja fiksuoto vieneto įkainį. Atsiprašau, čia šokinėja skaidrės. Švedijai numatytas pakeitimas, tai yra trečio pakeitimo papildymas, kadangi komisija išleido antrąją vieneto įkainio dalį arba antrąjį aspektą, numatant prioritetinę programą Švedijai. Taip pat yra Prancūzijai numatyta yra nuostata dėl jaunimo užimtumo iniciatyvos įgyvenimą nuo 3200 eurų perinama prie 3600 eurų. Tai yra skirta parama jaunimo programai įgyvendinti. Taip pat yra numatyti trys vieneto įkainiai Vokietijoje Čia numatytos visos operacijos Vokietijoje ir jos bus taikomos e, visoms išlaidoms. Ir taip pat numatyti du fiksuoti vienetai Kiprui, taip pat e, mokyklų ir socialinės įtraukties veiksmų programams įgyvendinti. Dar vienas vieneto įkainis yra numatytas įsteigti ir užtikrinti centrinės administracijos veikimą. Ir čia taip pat vieneto įkainį numatyti, nustatyti pagal atlyginimą. Tai yra techniniai pakeitimai ir žinoma, čia yra daug kas susijęs su užimtumu ir žinoma su valstybių narių administratinėmis struktūromis. 14 valstybių yra įtraukta. 7 milijardai ES fondų yra apriepti šiais įkainiais. Tiesiog mes siekiame įtvirtinti tą supaprastinimą vietose nuo 14 iki 10 metų laikotarpyje mes siekėme įdėkti šituos fiksuotus įkainius ir taip pat norime atspindėti juos e, naujoje finansinėje programoje. Ir tai pavyko padaryti, kadangi buvo priimtas omnibus reglamentas. Mes dėkojame parlamentui už jo paramą, kuris pritarė aptarinėjant pastaruosius pakeitimus ir žinoma tikimės paramos priimant šiuos pakeitimus. Prinski. Yes, briefly, like to... Dėkoju. Labai trumpai. Norėčiau padėkoti Europos komisijai už pateiktą pranešimą. Na, suprantu, kad tie pasiūlyti dalykai atitinka dabartinę darbo atvarkę, yra savalaikiai, nes Man atrodo, kad supaprastinimas tų visų fiksuotų vienetų įkainių, fiksuotų sumų e, kompensavimo yra geras sprendimas. Europos komisija pateikė siūlymus, o mes turėtume taip pat siekti geresnio to siūlymo gyvendinimo. Norėčiau galbūt pakviesti Europos komisijos atstovus pamastyti, jeigu jiems atrodytų tinkama galbūt peržiūrėti ir dabartinę praktiką, palyginti ją su omnibus reglamentu, kur dabar yra apriektas ir tas 14 iš šio reglamento straipsnis. Jeigu neklystų, sako kalbėtojas, mes kalbame apie tekstą, kuris yra na, referencinio pobūdžio tekstas. Tas tekstas turėtų padėti rasti galimiems naudos gavėjams reikiamas nuorodas į kitus teisės aktus. Ir taip pat reikėtų ieškoti geresnių galimybių įgyvendinti šiam teisės aktui. Jeigu būtų rastas toks būdas dėl sklandesnių gyvenimo, manyčiau, būtų puiku. Ar jau turite mintė kokį nors straipsnį, kuriuo būtų galima pasiremti? Ačiū, pirmininkė. Kas norėtų kalbėti? Pone Harkin, prašom, žodis jums, o paskui jūs galėsite atsakyti pono Pirinskį klausimą. Bet kol kas klausė pone Harkin. Dėkoju. Pono Šambum vardu noriu pateikti klausimą. Jis e, taip pat suvokia, kad e, labai techninis yra šis klausimas. Ačiū už tokį išsamų viso ko paaiškinimą. Džiugu matyti, kad Kipras buvo įtrauktas šalia tų kitų šalių, kuriams, kuriams bus taikoma šis reglamentas. Klausimas būtų toks. Kokios, kokius duomenys turi teikti valstybės narės? Kad būtų galima tos duomenys peržiūrėti, o paskui apskaičiuoti joms tenkančias sumas. Ar patys atliekate peržiūras periodiškai viso to, ar pasitikite tik valstybėmis narėmis. Ir reikia pasakyti, kad 50 procentų valstybių narių naudojasi šią supaprastintą schemą. Ir aišku, tai padeda sumažinti biurokratijos e, kiekį. Daug kitų valstybių narių jau yra pareiškusios interesą taip pat naudoti šį metodą ir tai yra džiugu. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Prašom atsakyti užduotus klausimus. Ačiū už pasisakymus ir narių klausimus. Pirmiausia, atsakysiu ponui Pirinski galutinis trilogas su Ample komitetu e, yra įvykęs ir su, su taryba taip pat ir dabar tai jau bus siūlymo teisės akto dalis. Trilogė dėl to buvo susitarta. Labai džiaugiamės tuo, nes trilogų tikslas, kaip aš sakiau, yra ne tik uh, aptarti supaprastinimo priemonės, bet dažnai ir tartis dėl to, kad tos priemonės būtų išplėtotos plačiau, kad taptų daugiau apriepiančios. Taigi šie fondai, apie kuriuos šiandien kalbame, e, bus, e, jie sulauks reikšmingų procedūrų supaprastinimo ir tai yra pozityvu. E, esame trilogo metu jau išgirdę palankių vertinimų dėl šio siūlymo. Dėl duomenų. Valstybės mums teikia taip vadinamus istorinius duomenis. Tai nėra pasirinkti visiškai valstybių duomenis, jos teikia savo sąnaudas paremtas istoriniais duomenimis, kurie yra nuolatos audituojami. Auditus atlieka valstybės tarės, į tą audito procesą įtraukia ir mūsų auditoriai. Ir prieš primant deleguotą į aktą mes turime patikinimą, kad pateikti duomenys atspindi tikras sąnaudas. Ir mes žinome, kad tai yra didžiausias supaprastinimas ir praktiš, vienas iš praktiškesnių žingsnių. Tai yra vienas požiūris. Antras požiūris mes numatėme tai trečiajame deleguotų aktų etape. Pirmą kartą ES lygmenių yra pasiūlyta sąnaudų supaprastinta formulė. Ir štai mes kalbame apie švietimo išlaidas. Čia požiūris yra kitoks, nes čia remiamės Eurostato duomenimis. Nes žiūrime švietimo atskiras sritis, E, jų apkrovas ir žiūrime, kokios yra atskirų švietimo lygmenų sąnaudos. Bet čia yra Eurostato pateikiami duomenys, jais mes naudojamės. Yra sudaroma lentelė su to, kokios, su, su duomenimis, kokios galėjo būti sąnaudos, kokie buvo koeficientai. Šalis nėra priverstos naudotis tą schemą, bet gali pasirinkti savanoriškai šią schemą naudotis, jeigu mano, kad tai supaprastina darbą. Taip, 50 procentų valstybių narių pasirinko šią schemą ir nuolatos auga interesas. E, atsiranda vis daugiau šalių, kurios norėtų naudotis e, šią schemą. Įtraukiamos vis naujos sąnaudos e, pagal šią schemą valstybės narės, kai kurios, kurios dar nepasirinkusius yra šios schemos, nuolatos rodo savo susidomėjimą šią, šią, šią schemą, jos ją domisi aktyviai. Mes teikiame interesą demonstruojančioms valstybėms paramą. Ačiū kolegoms, nes jų dėka tos schemos yra įgyvendinamos ir tas požiūris su paprasimu yra įgyvendinamas sklandžiau. Mes labai optimistiškai žiūrim į ateitį ir manome, kad bus daugiau valstybių narių pasirenkančių tą supaprastintą schemą. Mes manome, kad Europos socialinio fondo gal 35 procentai, o gal net daugiau, iki 50 procentų bus panaudota pasirinkus tą supaprastintą schemą E, schemą sąnaudoms kompensuoti. Thank you. Thank you. Um, the... Pirmininkė, dėkoju. Pastabas galima reikšti iki lapkričio 13 dienos. Tau taryba savo nuomonę gali pareikšti, ar prašyti gali pratesti tą laikotarpį iki gruodžio 20 dienos. Tai reiškia, kad šį klausimą nagrinėti baigėme, pereinam prie kito darbo tvarkės klausimo. Vakar vyko labai įdomus uh, darbiniai pietus, kur buvo diskutuojama štai šiuo klausimu, prie kurio mes dabar pereiname. Šeštas klausimas - keitimasis nuomonėmis dėl platformos, kuria siekiama spręsti nedeklaruojamo darbo problemą. Renginys buvo tikrai įdomus. Dabar šiuo klausimu diskutuosime mūsų komitete ir pirmiausia suteiksiu žodį ekspertams. Pono Korel nėra iš Europos komisijos. Įvkaldės yra delegatas iš Prancūzijos, jis yra vienas iš šios platformos vadovų. Prašom, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikiuosi, kad ponas Korel galės prisijungti prie mūsų, nes mes E, kalbėjome apie skirtingus dalykus savo pasisakymuose, norėtume apie platformos, jis turi pasakoti apie biudžetų dalykus ir platformos veikimą, o ašgi turėjau pasakoti apie pirmąją peržiūrą, žvelgiant iš biuro pozicijų, kaip viskas veikia. Ir turėjau kalbėti kaip prancūzijos vyriausybės atstovas. Mano pasakymas bus trumpas, dvi dalys jo bus pirmiausia. Kad žinotumėte, apie ką kalbu, aš kalbėsiu apie platformos veikimo rezultatus ir pateiksiu pirmas pastabas apie iššūkius, su kuriais susidurėme dar šiandien. Kadangi esu vienas iš vadovų tos platformų ir prancūzijos atstovų, aš penkerius metus prieš pas, būdamas paskirtas į tas pareigas, kurios yra savanoriškos, aš dirbau Prancūzijoje generalinio darbo direktorato struktūrose dirbau siekdamas, kad būtų efektyviau kovojama su nedeklaruotų darbų. Prancūzijoje buvau vienas iš specializuotų brigadų kuriejų, kurios būtent ir ieško to nelegalaus darbo apraiškų ir su, jo kovoja, ir su jomis kovoja. Aš ir toliau esu Prancūzijos atstovas, esu socialinių reikalų e, inspekcijos vienas iš narių. Tai štai, platformos biuras yra sudarytas iš pirmininko ir dviejų vicepirmininkų, kolega Luis Renars iš Latvijos, kartu su manim dirba biure, e, turime komisiją ir sekretoriatą, kartu glaudžiai bendradarbiaujame ir norėčiau pasakyti, kad komisija ir, ir vicepirmininkai palaiko puikius darbo santykius. Mūsų vaidmuo nėra koks nors antraeilis, visos mūsų pastabos ir siūlymai yra aptariami ir jas atsižvelgiama. Mes nuolatos susitinkame, nu, rengiame fizinius susitikimus, videokonferencijas ar telefoninius susirinkimus tam, kad galėtume savo programą patikslinti metų eigoje. Kai dėl šios platformos darbo rezultatų, tai manau, kad juos reikėtų vertinti pagal tą apklausą, kurią platforma atliko, apklausdama savo narius. Į klausimus atsakė socialiniai partneriai ir platformos nariai. 2017 e, tas klausimynas buvo pateiktas Sulaukėme 28 atsakymų, iš kurių 23 pateikė valstybės narės. Užduotas klausimas buvo toks, kokios pažangos padėjo pasiekti platformą, siekiant jos išsikeltų tikslų ir, jos, ir įgyvendinant jos misiją. Per keletą veikimo mėnesių e, atsakiusieji sakė, kad tikslų buvo siekiama neblogai, 43 atsakiusių jų patikslino, kad uh, jie mano, jog rezultatai yra geri arba labai geri, 46 procentai mano, kad uh, pasiekta pažanga yra pakankamai nuosaiki. Aš norėčiau pasakyti, kad mm, tie rezultatai šiaip bendrai žiūrint yra visai neblogi, kai dėl temų, prie kurių dirbo platforma. Norėčiau pasakyti štai ką. Pirmiausia, tos problemos, kuri teikia daugiausia pasitenkinimų, tai yra keitimasis gerąją praktiką tarp valstybių narių, e, aiškinantis, kaip dirba labai skirtingos organizacijos. Keitimasis praktika yra labai produktyvus dalykas e, visiems mums. Tai mums padeda geriau suprasti, kaip dirba kolegos ir taip pat tai padeda suprasti, kaip jie nagrinėja įvairias temas, kaip sprendžia problemas, kad patys galėtume pasisemti įkvėpimo. Kitas dalykas, kuriuo džiaugiasi platformos nariai, yra žinių ir kompetencijų stiprinimas. Ekspertai, kurie pasisako mūsų posėdžiuose yra labai kompetentingi. Platformos atlikti tyrimai taip pat leidžia mums geriau žinoti, kiek šis fenomenas yra išplitęs valstybėse narėse ir kiek jis išplitęs yra mūsų pačių šalyse. Platformos nariai reiškia nusaikesnės nuomonės dėl įvairių valdžios struktūrų gebėjimo pagerinti savo darbo efektyvumą. Bet čia aš kalbu, kad e, apimamas tik kelių mėnesių veiklos laikotarpis ir tai galima suprasti. Kiekvienoje valstybėje narėje veiksmai buvo sustiprinti, spaudžiant platformai. Tai yra susiję su uh, atsakomybę, kurios imasi kiekviena valstybė narė. Kodėl? Platformos nariai mano, kad platforma yra naudinga. Dažniausiai minima priežasys buvo ta, kad 93 procentai atsakyčių tai paminėjo, kad įgyjama naujų kompetencijų. Atrandama, kaip veikia administracija kitose valstybėse narėse, susipažįstama su jos veikimu. Ir tai teikia daug žinių ir daug pasitenkinimo darbų visiems. Kolegos pasisako įvairiomis temomis, kurias pasirenkame patys. Mes esame numatę renkti tematinės dienas plenarinių susitikimų metu. Tai reiškia, kad mes galime dirbti kartu, mėgsti dalykinius tinklus ir galime diskutuoti prioritetinėmis temomis. Dabar dėl atstovų kiekvienosie valstybėje narėje. Tenka konstatuoti, kad atstovai dirbantys šalyse geriau keičiasi informaciją e, su savo organizacija, kurioje dirba, praneša visą informaciją, kurią, kurią sužino platformoje jiems sunkiau keistis informacija savo valstybėje narėje su ne jų atstovų struktūros, bet su kitų struktūrų atstovais. Bent apie tai jau buvo kalbama mūsų platformos sustikimo metu. Porą žodžių apie tai, kokiu, kokio efekto buvo pasiekta. Pirmiausia, valstybės narės patikslino, kad platformos dėka užmesgami kontaktai su kitomis valstybėmis narėmis, dėgiamas bendradarbiavimas, keičiamas į gerąją praktiką, įgyvendinami bendri patikros projektai. 61 procentas šalių patvirtino, kad taip ir yra, kitos šalis patvirtina, kad tokių žygių imsis artimiausių metų. Akivaizdu ir tai, jog Tai padeda dirbti mūsų platformos nariams, jie sklandžiau dirba. Pavyzdžiui, Prancūzija taiko holistinį požiūrį ir tai mums buvo tikrai labai naudinga. Apibendrinsiu, nes matau, kad laikas bėga ir apibendrinamas galėčiau pridurti, kad tai, kad yra vieta, kur galima keisti žiniomis, informaciją, kur galima E, užmėgsti ryšius tarp valstybių narių ir jų struktūrų atsakingų už šį klausimą. E, tai yra puikus dalykas. Platforma atliko šią funkciją. Iššūkis, kuris mums lieka, tai skatinti efektyvų bendradarbiavimą vietose, valstybėse narėse ir svarbu, kad tas tarp valstybinis bendradarbiavimas vyktų kasdien. Tai dabar yra mums iššūkis. Manau, kad platformos institucinę sąrangą ir ES institucinė sąranga apsunkina tą bendradarbiavimą vietose. Mes, pavyzdžiui, negalime laisvai keistis duomenimis, esame pradėję studiją dėl šių įvairių egzistuojančių kliūčių. E, tad, tai vyks, e, tas tyrimas vyks ir ateinančiais metais ir turime sunkumų susijusių su konkursų rengimu Tai apsunkina bendrų projektų gyvendinimą. Tiek norėjau šiandien pasakyti. Dėkoju. Much, uh, uh, uh, Dėkoju. Nepasakiau, kad jūs turite po penkias minutės savo pasisakymams. Dabar suteiksiu žodį Jordi Kurel. Jis yra darbo judumo komisijos direktorato atstovas. Ačiū. Atsiprašau, kad pavėlavau. Iš tikrųjų, patikros griežtesnės, negu aš įsivaizdavau parlamente. Iš tikrųjų, iš esmės viskas buvo pasakyta. Komisija vertina šitą platformą kaip sėkmingą platformą mes mm, diskutavome su parlamentu ir Pirinskis man neprieštaraus, kad mes ir diskutuodami ir galbūt prieštarau vienas kitam sukūrėme platformą, kuri sėkmingai veikia. Šios platformos sudėtis yra vienas iš šito projekto privalumų du bendra pirmininkai yra iš valstybių narių ir tai yra labai svarbu. Renars ir e, kitas kolega iš tikrųjų tie pirmininkai nukreipia platformą tinkamą linkme. Dabar valstybių narių atstovavimas. Atstovavimas yra įvairiausias, yra mokesčių inspekcijų atstovai, darbo inspekcijų atstovai ir kiti. Taip pat Nereikėtų pamiršti, kad platformai dirba į profsąjungų atstovai pakankamai aukštų lygmenių ir pramonės atstovai ir įvairių kitų ekonomikos ryčių profsąjungų atstovai dirba platformoje. Tai buvo pirma. Antra, grįžtant prie istorijos, prie to, kas įvyko šiais metais. Pradžioje buvo nedėlių problemų, kadangi reikėjo, kuriant platformą, priimti veiklos e, taisyklės, išsirinkti biurą. Iš tikrųjų, tai vyko sklandžiau negu tikėtasi, kadangi visi, jeigu ne visi platformos nariai buvo įsitikinę, kad platforma yra naudinga, kita vertus reikėjo suvokti, kad šita platforma yra savarankiška struktūra, savanoriška struktūra, kurią galėjo naudotis valstybių narių struktūros ir socialiniai partneriai savanoriškų pagrindų. Ir mums labai greitai pavyko priimti nuostatas dėl lankstaus darbo. Iš tikrųjų mes sudarėme pakankamai plačią metų darbos programą plenarnėje sesijoje Ji buvo aptarta, darbo grupėje dalyvavo profsąjungų valstybių narių atstovai ir mes parengėme pirmąjį projektą, kuris buvo aptartas, bet dar nebuvo pritartas platformos narių. Taigi toje programoje buvo siekiama atsižvelgti į platformos narių interesus ir valstybių narių interesus. Taigi mes norėjome susidaryti platų vaizdą ir mums iš tikrųjų pavyko susitarti dėl to, ką veikti. Dviem metams numatytoje programoje yra numatytos trys sritis - bendradarbiavimas e, e, mokesčių srityje, taip pat bendri veiksmai ir taip pat bendradarbiavimo e, praktikos keitimasis. Norėčiau pasakyti, kad labai sunku įvertinti vieną aspektą, bet ir jame, manau, mes jau pasistumėjome į priekį, vertinant pokyčius, kurių pasiekė platforma, tai yra poveikio įvertinimas valstybėse narėse. Iš tikrųjų, šita e, platforma yra tokia daugelybė platforma Mm, struktūra ir ji tiesiog verčia bendradarbiauti su valstybių narių mokesčių inspekcijomis. Ir jeigu mums pavyks, kad valstybės narės užtikrintų geresnį bendradarbiavimą nacionaliniu lygmeniu, jeigu valstybės narės taikys labiau holistinį požiūrį, sprendžiant šią problemą, aš manyčiau, mes būsime pasiekę labai apčiuopiamo rezultato šios platformos kontekste. Dar kartą atsiprašau, kad kalbėjau ilgiau ir kad pavėlavau. Nieko, kad pavėlavote. Iš tikrųjų buvo labai įdomu klausytis jūsų ir pono Karel Korel ir Kaldės. Dabar norėčiau pasveikinti Pirinskio kviestą lankytojų grupę. 13 Bulgarijos socialistų partijos simpatizantų atstovų, tai yra jaunimo studentų organizacijų atstovai. Taigi, tikiuosi, jums pavyks, pavy, patiks šitą viešnagę pas mus. Dabar kalbės ponė Linč. Jinai kalbės Europos profsąjungų konfederacijos vardu, kadangi šito konfederacija taip pat yra platformos narė. Ačiū. Aš dirbau mokykloje mokydamasi kelnerė. Tiesiog aš dirbau kavinėse ir keldavausi uh, ketvirtą valdą, valandą ir tiesiog mes dirbdavome iki tol, kol šeštą valandą, šeštą valandą, 30 minučių. Uh, uh, Ai, aš gaudavau savo arbatpinigius ir įsidavau į kišenę ir tai buvo mano pirmos pajamos, kai aš buvau 16. Iš ir dabar atrodo, kad ta pati problema, jog nedeklaruojamos pajamos, deklaruojamas darbas egzistuoja ir valstybėse narėse. Ir todėl visi supranta, kad ta tema yra įsisenėjusi ir todėl mums labai svarbu keistis gerąją praktiką, kaip išgyvendinti šią problemą. Pavyzdžiui, čia Belgijoje darbo mm, inspekcija konstatuoja, kad ir čia yra toleruojamos nedeklaruojamos pajamos. Taigi pirma platformos sėkmė yra tai, kad mes galime dalintis gerąją patirtimi ir neišradinėjame dviračio iš naujo. Diskusijose taip pat paaiškėjo, kad yra įvairios formos nedeklaruoto darbo ir apskritai yra stengiamasi išnaudoti visas spragas, kurias suteikia ES teisės aktai. Todėl mes turime daug nuveikti, kai kalbame apie naują teisės aktą skirtą darbo inspekcijoms. Iš tikrųjų yra pasinaudojimą teisės aktais tose vietose, kur net nebuvo galima įsivaizduoti. Pavyzdžiui, duomenų apsaugos teisės aktai, kurie neleidžia inspektoriams lysti į tam tikras sritis. Taigi mes pateiksime kai kurių rekomendacijų šiuo klausimu ir prašysime jūsų paramos, kad būtų kuriamos geresnės teisės priemonės bet to Europos socialinių teisių ramstis. Gotenberge apie jį kalbėsime artimiausių metų ir kalbėsime apie veiksmų planą, kuris užtikrintų šių teisių įgyvendinimą. Taip pat yra numatyta uh, įs, num, įs, suformuoluoti naujas teisės darbuotojams. Be to labai svarbu užtikrinti tikrinti, kad kiekvienoje valstybėje narėje dešimčiai tūkstančių darbuotojų taktų vienas darbo inspekcijos darbuotojas, kadangi reikia susijęti vyriausybių, profsąjungų, darbuotojų organizacijų pastangas ir kad visose valstybėse narėse būtų pakankamai darbo inspektorių. Iš tikrųjų, kas pakeis situaciją, pakeis situaciją tik tai žinojimas, kad už teisės aktų e, nepaisimą, nesilaikymą galima susilaukti bausmės. Tai būtų tinkamiausia priemonė. Kitas dalykas, kurį mes aptarinėsime ir mes tikėsimės jūsų paramos taipogi, tai yra direktyvos peržiūra, pagal kurią yra žmonės įdarbinami. Iš tikrųjų reikia baigti tą sumaišti, kuri e, atsiranda dėl to, kad nėra aiškiai suformuluotas nuostatos dėl darbdavių pareigų. Todėl mes platformoje ir toliau dirbsime šiuo klausimu ir manau, kad mes pasieksime naudos geresnės situacijos mūsų darbuotojams. Dabar kalbės kolega Trumpe. Ačiū, kad pakvietėte. Mes e, skaitėme jūsų dokumento uh, apmatas. Iš tikrųjų, čia konstatuojama, kad buvo nuveikta pakankamai daug darbo platformoje, tačiau taip pat teigiama, kad išliko kai kurių iššūkių, kurie verčia mus ir toliau dirbti, tuo labiau, kad mūsų tikslas ir užduotis yra labai sudėtinga. Kokie pagrindiniai mūsų manimų iššūkiai išliko, jūs paminėjote, tačiau aš norėčiau dar kartą paminėti tai, kas buvo pasakyta, jog yra daug administracinių struktūrų, kurios kovoja su deklaruotu darbu valstybėse narėse. Tai yra darbo inspektoriai, e, sveikatos ir saugos, e, darbo saugos, socialinio e, draudimo struktūros nacionalinių lygmenių dirbančios, regioninių valstybių ir Europos lygmenių dirbančios struktūros, taip pat ir socialiniai partneriai. Visi turi suburti savo pajėgas ir mes esame tik tai to proceso dalis ir mes turime visi iš vien užtikrinti, kad platforma galėtų koordinuoti visų šitų administracinių struktūrų veiklą. Neseniai platformos kontekste vyko labai geras seminaras dėl Kaip apie dalymosi ekonomiką. Ir mes kalbėjome apie tai, kad uh, mokesčių inspekcijos vaidina svarbiausią vaidmenį ir konstatavome, kad darbo inspekcija tarsi yra nustumta į šalį. Taigi mes manome, kad tas skirtingų struktūrų pastangas reikėtų suvienyti. Kitas dalykas šitų struktūrų galimybė gauti duomenis. Tai labai svarbu, tai ne visai savaime suprantamas dalykas kai kuriuose valstybėse narėse dėl įvairių priežasčių ir todėl manome, kad platforma turi siekti, jog šita kliūtis būtų įveikta ir kaip jau buvo minėta Europos darbo e, inspekcija kaip administracinė struktūra turėtų spręsti šitą klausimą, kadangi keitimasis duomenimis yra labai svarbus aspektas. Ir dar kartą norėčiau grįžti prie esminio klausimo. Iš tikrųjų, aš turėčiau pasakyti, kad darbo inspekcijos turėtų vaidinti svarbiausią vaidmenį. Tačiau žinoma, suprantant, kad visos pagrindinės struktūros būtų suburtos. Dar kartą atsiprašau, kad turiu paminėti ir dar vieną svarbų dalyką. iš tikrųjų siekti, kad politikai nelabai kištusi į platformos veiklą. Kadangi mes turime siekti, kad e, e, tos deklaruojančios darbą, nedeklaruojančios darbą bendrovės ne, taip pat dirbtų su mumis, kartu iš vien. Mums dar teks nuveikti daug darbo per ateinančius metus, siekiant bendro tikslo. Jeigu bendrai dirbsime, to tikslo ir pasieksime. Ko gero nelaukta, bet aš kalbėsiu trumpiau negu numatyta. Ačiū. Iš tikrųjų, mums visiems tai yra svarbus klausimas. Dabar suteiksiu žodį pranešėjui. Pirinski, kolegai, kuris pradėjo šitą darbą ir pasiekė, kad platforma, platforma būtų įkurta. Taigi, žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi šią progą padiskutuoti šito klausimo kartu su šešėliniais pranešėjais mes dėjome pastangas ir dabar matome tų kolektyvinių pastangų rezultatą. Aš e, toliau kalbėsiu bulgariškai. Aš norėčiau pasveikinti mūsų svečius iš Bulgarijos. Dėkoju, kad e, dalyvaujate šiame posėdėje. Jūs turėjote ilgą ir varginančią kelionę prieš tai. Dabar pereinant prie mūsų svarstamo klausimo turinio. Keletas trumpų pastabų. Aš turiu dvi minutės, tad turiu kalbėti labai glaustai. Manau, kad e, yra akivaizdu, kad šitos platformos sukūrimas yra teigiamas dalykas. Nes iš pradžių buvo daug diskusijų, ar reikia ar nereikia tos platformos. Nedeklaruotas darbas yra toks terminas, kuris e, įgyja vis labiau daugelypių prasmių. Trečias dalykas. Mes sąmoningai priemėme sprendimą vartoti savoką kovoti su nedeklaruotu darbu. Tai apima ir sankcijas, Tai e, apima taip pat paskatas pereiti prie deklaruojamo darbo. Prieš tai kalbėjusi kalbėtoja sakė, jog e, elgesys keičiasi, jeigu e, žmonės žino, kad e, nelegali veikla gali pasireikšti tam tikromis sankcijomis. Dabar keletą žodžių apie principus, kuriais čia yra remiamasi. Kai kurie ekspertais kalbėjo apie įvairių suinteresuotų pusių skirtingus interesus - valstybės institucijų, profsąjungų, e, kai kurių kitų viešųjų struktūrų, Europos komisijos. Mes, e, kurdami šitą platformą, galvojama apie bendrus interesus ir apie tai, jog e, neturi būti eksploatacijos, neturi būti nesažiningos e, konkurencijos ir mokesčiai turi būti mokami mokesčius renkančioms institucijoms. Ir paskutinis dalykas, platforma veikia labai intensyviai. Vienas iš iššūkių, su kuria susiduria dabar šita platforma, yra e, įvairiose valstybėse narėse pasiekti konkrečių rezultatų siekti jų konkrečiose vietose. Tačiau šitie dalykai po truputį atsiranda. Pone pirmininkė, mes ir toliau bendrausime su e, šita platforma ir praėjus metams po jos e, veikimo pradžios mes turėtume pabandyti vertinti padėtį. padarysime tam tikras išvadas ir paskui tos išvados turi tapti sprendimais. Būtent todėl aš norėčiau, kad būtų sudaryta ta nauja darbo grupė, kuri e, dirbtų kartu su e, Europos darbo institucija. Užimtumo institucija. Dėkoju. Dabar žodis poniai Tomčiui kur yra šešėlinė pranešėja. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Labą rytą visiems. Praėjo metai nuo tada, kuomet ponas Pirinski vadovavo darybiniai grupiai, kurios tikslas buvo sukurti šitą platformą. Šiandien mes e, vertiname padėtį ir konstatuojame, kas buvo pasiekta. Ponas Pirinskis sakė, jog iš pradžių buvo kai kuriuo abejonių dėl tos platformos, buvo abejojama, ar bus pasiekta tokių rezultatų, kurių visi mes siekiame, tai yra, ar bus realiai sumažintas nedeklaruoto darbo lygis. Mūsų šios dienos svečiai visi sakė, jog platforma pasiekė savo tikslus. Taip pat e, reikia nepamiršti, jog platforma sukurta tik tai prieš metus, todėl kol kas dar galbūt sunku tikėtis labai reikšmingų rezultatų. E, na, aišku, galbūt yra nugastavimų, jog e, kažin ar pavyks ar e, pa, pa, pavyks sparčiai pasistumėti į priekį nedeklaruoto, kovos nedeklaruoto darbo e, srityje, palyginus su to, kas buvo praeitėje. Tačiau šita platforma yra būtent toks darinys, kuris turi mums padėkti siekti e, konkrečių rezultatų. Čia svarbiausia ne posėdžių skaičius ar e, agentūrų naujų kuriamų agentūrų ar kitų struktūrų skaičius. Čia svarbiausia yra konkrečių rezultatų sėkimas. Visos institucijos ir be kita ko ir nacionalinių lygmenių, kurios e, turi kovoti su nedeklaruotu darbu, turi būti maksimaliai panaudojamos. Galbūt nereikėtų kurti naujų Baigdama noriu pasakyti, jog mes pasiekėme neblogų rezultatų, sukūrė šitą platformą. Aš manau, kad praėjus metams turime vėl vertinti visus teigiamus e, rezultatus. Aš nežinau, ar yra numatyta pateikti klausimą mūsų svečiams, tačiau aš norėčiau paklausti dėl e, gerosios praktikos, kurią, kurios pavyzdžius galėtume paminėti šitos platformos kontekste. Pone Makintoje. Dėkoju. Aš e, labai džiaugiuosi tuo, kas vyksta dabar ir norėčiau pasveikinti ir padėkoti Europos komisijai. Aš e, retai tai darau. Tačiau e, vadovaujant ponui Pirinskui, mums pavyko sukurti tokią platformą, kurią dabar mes visi e, tikrai galime paremti. Parem, Mes e, esame ryštingai nusiteikę kovos su nedeklaruotų darbų klausimų, mes pasakome prieš darbuotojų eksploatavimą, išnaudojimą. E, taip pat e, pasisakome už tai, kad teisėti verslo tikslai turi būti taip pat remiami. Tad manau, kad šitos dalykus remia visas parlamentas. Mes numatėme tam tikrus dalykus ir dabar jie įgyja konkretų pavydalą e, šioje srityje. Aš manau, kad e, mes. Aš maniau, kad e, mes neturėjome būti pernelyg ambicingi, aš manau, kad turime būti takingai ambicingi ir pragmatiški ir turime daugiausiai dėmesio skirti įgyvendinimui, gerosios praktikos keitimusi, informacijos keitimusi. Aš turiu kai kurių nugastavimų dėl Europos darbo institucijos dėl Europos darbo inspekcijos e, e, veiksmingumo. Aišku, galbūt e, požiūriai valstybėse narėse skiriasi šiais aspektais. Ir aš taip pat e, norėjau ir paklausti mūsų svarčių apie tai. Aš esu iš Junktinės karalystės ir e, vienas iš aspektų, ir tai ne aš sakau, tačiau e, pagal EBPO E, duomenys e, Junktinėje karalystėje nedeklaruotas e, darbas sukuria 1,7 procentus BVP. Kai kuriuose valstybėse ta dalis yra didesnė ir kyla daugiau problemų negu kai kuriuose kitose valstybėse. Tačiau aš didžiuojasi, kad Junktinėje karalystėje mes turime kovos su modernė vergystė teisės aktą. Ir ten yra numatytos sankcijos už tokią vergystę ir, ir prekybą žmonėmis. Tad mes galime keistis e, informaciją tokiais aspektais būtent ir per šią platformą. Aš manau, kad e, turime ir toliau užtikrinti sklandų šitos platformos darbą ir e, kol kas turime dar nežiūrėti pernelyg toli į ateitį, o pažiūrėti, ką dabar konkrečiai galima veiksmingai padaryti. Aš manau, kad šita platforma yra vertingas dalykas ir gali pasiekti konkrečių ir gerų rezultatų, naudingų mums visiems. Pone Tum. Dėkoju, pane Pilinkė, ačiū už įdomų pranešimą. Norėčiau pasakyti, kad tikiu šią grupę, kuri sėdi štai už manęs. Na, iš tikrųjų, jūs e, galite didžiuotis savo uh, Europos parlamento nariu, jis atliko didžiulį darbą. Vykstant toms ilgoms diskusijoms, mums kartais susidarydavo toks jausmas, kad e, situacija pakankamai beviltiška, egzistuoja subsidiarumo principas kaip toks ir, ir kad kad, kad sunku bus susitarti dėl to, kas tikrai veiktų. Paskui atsirado toks ilgas klausimų sąrašas. Aš klausiau, kaip bus bendradarbiavimas su mokesčių mokėjimo institucijomis, su kitomis struktūromis, kurios atsakingos už kovą su darbu be garantijų. Ir paskui buvo kalbama apie pačią platformą, bet aš klausimų e, turėjau daug ir staiga gavau visus atsakymus į savo klausimus. E, neturiu ko klausti, norėčiau gal išsakyti keletą pastabų. Pas, e, norėčiau pasakyti, kad pradžia yra puikia, e, įdomi numatyta veiklos programa dviejams metams, stebėsenos sistema yra taip pat geras dalykas, yra klausima žmonių apie tai, ar jie yra patenkinti tuo, kas vyksta. Platformos nariai turėjo galimybę pareikšti savo nuomonę, Manau, kad e, mes čia matome prieš savo akis sėkmės istoriją. Ta minėjo ir kolegė Toms. Svarbu, kad e, būtų atliekamas ir išorinis vertinimas, nes platforma štai dirba jau kurį laiką ir be abejo galima pastebėti kokiu nors klaidų ar to, kas neveikia ir žmonės iš išorės gali geriau visas tas problemas pamatyti ir nurodyti. Turėtume gal ko gero daugiau dėmesio skirti gerosios praktikos įsisavinimui. Pavyzdžiui, kad ir praktika iš už ES ribų mums turėtų būti įdomi. Na, ne viskas dar yra atlikta, bet galbūt būtų galima, pavyzdžiui, surenkti seminarą kur, šią temą, kuris galėtų būti visiems įdomus. Nes, pavyzdžiui, galėtume pažvelgti į Kanadą ar į kitą kokią šalį, kuri ko gero turėtų geros praktikos mums parodyti. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Nematau ponios Kūnevos. Ar jai kas nors atstovauja, ar jie kažkas pavaduoja. Lopes Bermėjo, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone Kūnėva apgailestauja, kad negalėjo ateiti į posėdį. Noriu užduoti keletą klausimų šiame posėdėje, kuris, man atrodo, labai įdomus. Pritariu, kad platforma atliko didžiulį darbą per savo dviejus veikimo metus, kai dėl bendradarbiavimo tarp valstybių ir e, tų nurodytų rezultatų, jie buvo tikrai labai naudingi, lieka jums tik padėkoti už tokį darbą. Tačiau kol kas dėja to nepakanka. Nepakanka, kad būtų galima atsikratyti tos pikžaizdės, kai darbas e, neišlenda iš šešėlio. Kol kas jūs tik tai pateikė diagnozę, tačiau gydimo plano nepasiūlėte. Ir aš galėčiau pasakyti, kad kai kuriuose šalyse dėl griežto taupimo politikų taikymo tas e, nedeklaruotas darbas e, išaugo. Auga skaičių žmonių, kurie dirba nepilną darbo dieną, kurie yra savarankiškai dirbantis. Pavyzdžiui, mano šalyje Ispanijoje problemos yra tos pačios. Ir taip pat turime ir dar tokių, to, tokią problemą, kai deklaruojamas ne visas darbas. E, dalis darbo atliekamo yra deklaruojama keletas valandų, o visa kita nedeklaruojama. Ir tik žvelgdami į įmonių fiskalinę moralę problemų neišspręsime, nes matome, kad Įmonės dažnai bando sukčiauti, bando vengti mokėti mokesčius ir jeigu gali nemokėti, mielai tuo naudojasi. Matėme štai ir čia, da, visai neseniai, kad kai kurios šalis, kai buvo nagrinėjama sunku žvairuotojų problema, e, kai kuriuose šalyse kūriamos tos vadinamos fiktyvios įmonės mokesčiams išvengti. Aš manau, kad jūs žinote šią problemą. Jeigu nebus numatyti papildomi teisės aktai, e, jeigu nebus padedama platforma, jeigu darbo taisyklių harmonizavimo nebus, jeigu nebus darbo inspekcijų europinio ligmens, kurios dirbtų, pažiūrėjau, taip pat ir prie fiskalinės harmonizacijos. E, Europos parlamento buvo prašoma tokius teisės aktus numatyti. Turime aiškiai parodyti savo norą kovoti su socialiniu dempingu, nes priešingų atveju bus tikrai sunku kokiu nors rezultatų pasiekti. Kol tarptautinės darbo, organiz... darbo organizacijos nuostatos nėra taikomos, kol nerengiami planai valstybėse narėse, kurių tikslas kovoti su nedeklaruotu darbu, e, tol matysime, kad ir kitais metais tuos pačius pranešimus, kad darbas vyksta, ryšiai mes gami, gera praktika keičiamasi, tačiau nedeklaruotas darbas ir toliau bus didžiulė problema. Atleiskite, kad pranešu blogas naujienas. Na, sutarėme dėl šios platformos koncepcijos, ji reikalinga, tačiau jeigu nepavyks patikslinti darbų krypties, tai tuomet darbuotojai nepamatys, kad e, naudojamas ES priemonėmis tam, kad būtų pagerintas jų gyvenimas. Ir atsiprašau, kad taip ilgai kalbėjau, sako kalbėtoja. Nematau, ar yra daugiau norinčių kalbėti iš FDD, ar yra kas nors. Prašau, prašau, žodis jums. Eh, grazie, Dėkuoju. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes 2015 e, metais taip pat kartu su kitais e, pranešėjais ir su ponu Pirinskiu dirbame šito klausimu, galvodami apie kovą su nedeklaruojamu e, nelegaliu darbu. Kalbant apie keitimąsi gerąją praktiką, tai labai svarbu siekiant apsaugoti pačius pažeidžiamiausius darbuotojus ir kovojant su šitomis problemomis. Aišku, šis planas yra labai ambicingas, tačiau susiduria su kai kuriais struktūriniais e, sunkumais. Visų e, pirma, yra sunku nustatyti e, nelegalaus ir nedeklaruoto darbo mastą. Sakoma, kad mano valstybėje tai sudaro 21 procentą visos ekonominės veiklos, tačiau tai yra apitikslis skaičius. Tad tiks, tikslus vertinimas, tikslus skaičiai čia yra pakankamai sunkus. E, dalykas. E, valstybių narių veiksmai šitos platformos kontekste yra e, kol kas tik tai savanoriški, tačiau atrodo, kad visas procesas e, vyksta tinkama linkme, darbo inspekcijos keičiasi informacija, įmasi bendrų veiksmų ir aišku, tokia tarp platforma, tarptautinė platforma padeda Europai kovoti uh, E, su e, problemomis. Ir e, dėl to mes tai žiūrime palankiai. Taip pat džiaugiamės to, kad buvo atliktos, atlikti kai kurie tyrimai dėl fiktyvių bendrovių Europoje. Pavyzdžiui, jeigu norime dabar apibūdinti susidariusią padėtį ir vertinti ją, tai pusantrų metų gal per trumpas laikotarpis. Ir e, kadangi čia kalba sukasi apie mokesčių mokėtojų pinigus, tai turime užtikrinti, kad e, e, ta veikla būtų atitinkamai proporcinga. Nelegalus darbas turi būti turi būti kovojama su juo tai, kad uh, atitinkamas priemonės galvojant apie galutinius rezultatus. Tikoju, Martan. Merci, madame. Ačiū, ponia pirmininkė. Na, akivaizdu, kad ta platforma, kuri padeda kovoti su nedeklaruotų darbų, yra daugiau negu būtinybė. Tai yra svarbiausias, skubiausias dalykas, tai yra imperatyvas. Bravo, ponė Pirinski, jums už jūsų darbą, nes pažeidžiamiausi darbuotojai e, kenčia, nes jie jau pensijos mažesnės, jie netaip gerai gali gauti gydymo paslaugas, jie dirba blogomis darbo sąlygomis ir dažnai yra pažeidžiamos e, elementariausios jų teisės. Tai yra žinoma, tai taip pat tarnauja nesažininkai konkurencijai plėtoti. 2017 kovo vyko platformos posėdis. Europos komisija paprašė jūsų pakomentuoti direktyvas dėl legalios imigracijos. Aš nu, manyčiau, kad reikėtų taip pat ir nelegalios migracijos srautus panalizuoti. Ar turit kokiu nors rezultatų šią temą? Kovo mėnesį susirenkime buvo sakoma, kad bus daromas tyrimas dėl komandiruojamų darbuotojų. Uh, ir dėl to, kaip identifikuoti tas fiktyves įmonės, pašto dėžutės. Ir buvo sakoma, kad tyrimas bus pateiktas iki 17 metų rudens. Ruduo jau yra pasisumėjęs, sakyčiau. Paskui buvo kalbama apie milijono eurų skirimą, e, skirtą kovai su nedeklaruotu darbu. Lapkritį Taip pat turi būti kalbama apie atrinktus projektus, ar jau galima gauti sąrašą tų atrinktų projektų. Ir štai tilpau į man skirtas dvi minutės. Thank you, Mr. Hodge. Floor is yours. Dziękuję pani, pani. Hodge. Ačiū pirmininkė. Nedeklaruotas darbas iš tikrųjų yra labai neigiamas reiškinys įvairiomis prasmėmis, netgi nekalbant apie ekonominį e, poveikį, bet ir apie moralinę žalą. Kalbame apie 20 procentų nedarbo procentą Europos Sąjungoje, tačiau ypač reikia galvoti apie jaunus žmonės, kuriems reikia suteikti galimybę dirbti. Dėl nedeklaruoto darbo kenčia ypač jauni žmonės, kadangi jie norėtų gauti legalų darbą. Tačiau dažnai gauti darbą, nedeklaruotas darbas iš tikrųjų tampa tik vienintelė išeitimi. Todėl mes turime pabandyti grįžti prie šitos problemos e, priežasčių. Ir žinoma, darb, darbdaviams reikėtų padaryti gyvenimą kuo sunkesnį iš tikrųjų darbuotojai bijasi šito modernaus, šios modernios darbo rinkos, to išnaudojimo darbo rinkoje. Iš tikrųjų labai svarbu naudotis bendrą platformą, suvokiant, kad potencialus darbuotojas tiesiog bijo uh, patekti į tą bendrą darbo rinką. Kokia tų jaunuolių ateitis, jeigu jie visuomet bijo ir turės bijoti socialinės atskirties? Iš tikrųjų, galbūt e, profesinis mokymas galėtų būti vienas iš problemos sprendimo kelių. Jungerijus. Iš tikrųjų buvo išsakyta daug minčių apie platformą ir aš norėčiau pritarti tiems, kurie džiaugiasi platformos veikla. Kristijanas kalbėjo apie tai, kas nebuvo taip išsamei aptarta. Būtent kaip pasiekti pažangos, tarintis bent dėl bendrų apibrėžčių. Jeigu mes kalbame apie bendras priemonės ES mastu, mes turėtume, ko gero, susitarti dėl bendrų savokų. Todėl, manyčiau, reikalinga būtų diskusija šią temą. Galbūt reikėtų pagalvoti apie socialinio draudimo kortelę, gal ji padėtų kovoti su nedeklaruotu darbu. Ir dar vienas dalykas. Konkrečiai kalbant apie komisijos veiklą. Žinau, kad komisija rengiasi įsteigti Europos lygmens darbo inspekcija. Norėčiau paklausti, kokių pamokų jūs išmoksite iš platformos pirmųjų veiklos metų, kurdami tą darbo inspekciją. Ir taip pat norėčiau kreiptis į kitus platformos narius, tai raudamasi rekomendacijų atsižvelgiant į vienerių metų pas darbą platformoje, kuriant šitą Europos e, darbo inspekciją. Dėkoju. Jungerius pateikė klausimų dėl išmoktų pamokų ir dėl bendrų savokų bei apibrieščių. Kolegai Karel, suteikiu žodį atsakyti galbūt visų platformos narių vardu. Ačiū pirmininkė, dėkoju komitetui už tai, kad suorganizavo šitą posėdį. Parlamento vaidmuo, kuriant platformą, buvo lemtingas ir todėl norėčiau prisijungti prie tų, kurie gyrė Pirinskį už jo ryštą. Iš tikrųjų, parengta ypatingai veiksminga priemonė. Pirinskį kalbėdamas pasakė, kad nedeklaruotas darbas yra polimorfinis fenomenas, daugelypis fenomenas, jį reikia siekti išgyvendinti įvairiomis priemonėmis. Pone Trump kalbėjo apie tai, kad platformos poveikį reikėtų vertinti pagal tai, kokiu procentu sumažėjo nedeklaruotas darbas valstybėse narėse, tačiau reikia suprasti, kad platforma yra viena iš svarbių priemonių, tačiau ne vienintelė. Viena platforma neišspręs visų su nedeklaruotu darbu susijusių problemų. Buvo kalbėta apie sankcijas, apie jų galimą atgrasantį vaidmenį. Pabandysiu atsakyti kai kurios klausimus. Tomič teiravosi, prašė pasidalinti sėkmės pavyzdžiais. Pavyzdžiui, kolegų peržiūra platformos e, nariai įgyvenino Rumunijos, Rumunijoje. Rumunija paprašė ekspertų, kurie įvertintų darbo inspekcijos e, veiklą ir konstatuotų, kas pasiteisina ir kas nepasiteisina. Tai rodo, kad nacionalinė administracija visiškai atvėrė duris kolegoms iš kitų šalių. Iš e, Airijos ir Niderlandų atvykę kolegos e, giliai susipažino situaciją pateikdami išsamius klausimus. Ir buvo konstatuotos problemos ir buvo nutarta, kad verta aptarinėti su kolegomis e, šituos klausimus. Tai yra kažkas, ką verta paminėti. Ir tai rodo tos platformos dvasę. Tai reiškia, kad nesiekiama uždaryti nacionalinių interesų rėmuose, kad atsiveriama valstybių narių įvairios institucijos dirba platformoje ir todėl siekia kuo geriausio rezultato visiems. McIntyre klausė, ar yra e, laimėtojų ir pralaimėtojų. Aš manyčiau, kad e, platformos veiklos naudos turi turėti visi Nors situacija valstybės narės yra skirtinga, tačiau aš supratau, kad dirbant tokiems kolegoms kaip IF, kaip ir Ester, kai įtraukiami socialiniai partneriai, manau, kad naudos turės visi. Negalima pasakyti, kad šita platforma gali būti naudingesnė tik tai tam tikrai valstybių grupiai ar tam tikros pramonės šakos atstovams. Dėl tarptautinio veiklos pobūdžio. Apie tai reikėtų pagalvoti, reikėtų kol kas konsoliduoti tai, ką nuveikėme iki šiol. Dėl konstruktyvių pasiūlymų. Pasiūlymai komisijos tinklalapyje yra skelbiami, galite su jais susipažinti, o į klausimus dėl konkrečių projektų atsakysiu vėliau dėl dėl teisėtos e, migracijos mes tiesiog tikriname situaciją, atliekame taip vadinamą fitness check ir lakryčio 13 mes paskelbsime savo rezultatus. Dėl Jungerijos minėtų problemų susijusių su bendromis savokomis, apibrieštimis. Mes dirbame šią kryptimį, esame įsteigę platformos darbo grupę, jinai imsi šio klausimų kitais metais. Mes tiesiog realiai turime vertinti situaciją. Iš tikrųjų, galbūt mums pavyks susitarti dėl bendros apibriešties, tačiau galiausiai vis dėlto teisinių požiūrių e, apibrieštys vis tiek bus tos, kurios yra mm, įdėktos pagal nacionalinę teisę. Ar šitos platformos mm, darbas galėtų būti naudingas, kuriant Europos darbo inspekciją? 6 gruodžio pradės darbą mūsų įsteigta darbo grupė, kurioje dalyvaus savanoriškumo pagrindų 22 valstybės narės ir gruodžio mėnesį komisija galės atsižvelgti ne tik tai atskirų platformos narių nuomonę, bet ir visos platformos rekomendacijas. Iš tikrųjų, platformos veikla mes esame patenkinti, tačiau taip pat mes su platforma turime aptarti ir galbūt tas problemas, kurios dar yra neišspręstos. Dėkuoju. Dėkuoju. Nelabai galėsime suteikti žodį visiems pranešėjams. Prieš suteikdama žodį Pirinskiui apibendrinti, manyčiau, kad socialiniams partneriams negaliu nesuteikti mikrofono. Kadangi jie yra labai svarbus, jie įgyvendina mūsų priimamus sprendimus. Taigi, ponė Linč. Ačiū. Aš suprantu kai kurių parlamentų narių nusivylimą kadangi iš tikrųjų mes dirbame sudėtingomis aplinkybėmis ir turime daryti labai sudėtingus pasirinkimus, kai apskritai reikia pasirinkti tarp nedarbo visiškai ar tarp rimtis vis dėlto nedeklaruoto darbo. Ir todėl mes puikiai suprantame nusivylimą šiuo aspektu, nors platforma iš tikrųjų dirba sėkmingai. Platforma yra ta vieta, kurioje mes galime iškelti problemas. Galima kalbų apie tai, kaip dirba orlaivių pilotai. Taip pat galime atkreipti dėmesį, kad į kažką reikia atkreipti dėmesį, ir mes galime tiesiog pateikti tam tikrų įrodymų apie tai, kas vyksta darbo rinkoje. Iš tikrųjų, platforma yra puikia galimybė, kurios mm, negali tinkamai įvertinti savo pramonės e, sektorių atstovų veiklos iš tikrųjų šioje platformoje didelį indėlį sprendžiant problemas gali nešti profsąjungos. Ypač svarbu, kad vyriausybės atstovai, profsąjungos darbdaviai ir darbuotojai gali susėsti už vieno stalo. Taigi galime e, pateikti bendras rekomendacijas ir vakar pietų metu buvo kalbėta ir apie tai, kad iškyla problemų, kai e, e, iš vienos valstybės į kitą darbuotojai vyksta ir dirba žemės ūkio srityje. Taigi labai svarbu kaupti informaciją apie socialinį draudimą, apie mokesčius, kad visa ta informacija būtų įtraukta į uh, raštu pasirašomas darbo sutartis. Ir tai turėtų būti sudėtinė mūsų veiklos dalis. Iš tikrųjų reikėtų, kad žmonės suprastų, jog tai yra nepapildoma našta, bet tai yra nauda ir kad tai padės sudaryti vienodesnės darbo sąlygas visiems. Iš tikrųjų mums nepavyks išgyvendyti visų deklaruoto darbo formų, taip pat e, savarankiško darbo, nedeklaruoto savarankiško darbo formų, tačiau vis dėlto manau, kad mums pavyks pasiekti tam tikrų pokyčių, kai naujoji darbo inspekcija priims sprendimus dėl naujų priemonių, aš manyčiau, kad mums pavyks išspręsti bent dalį problemų. Trumpe. Ačiū, kalbėsiu trumpai. Iš tikrųjų labai svarbu palikti platformą ne tik tai keistis gerąją praktiką, bet ir susipažinti su gerosios ir blogos praktikos pavyzdžiais. Taip kaip platforma veikia, turėtų veikti ir ateityje. Tai procesas, kuris nepasibaigs nei po vienerių, nei po dviejų metų, kadangi atsiras naujų nedeklaruoto darbo formų. Aš esu iš Danijos, kur yra labai aukšto lygio e, socialinė paslaugų sistema ir netgi pas mus yra nedeklaruoto darbo. Yra mm, kolegų, kurių šalyse yra daugiau nedeklaruoto darbo ir tai reiškia, kad mes turėsime darbo dar daugeliu metų. Esta Lynch galbūt netai buvo suprata, įgyven, prasta įgyvendinimas yra labai svarbu, tačiau labai svarbu, kad būtų perinama nuo nedeklaruoto darbo prie legalaus darbo. Kai jaunas žmogus ieško pagalbos platformoje, kai platforma jam padeda gauti legalų darbą, tai yra labai geras platformos e, veiklos įvertinimo pavyzdys. Platformos bendra pirmininkai, kreipiuosi jūs. Ar jūs turite nors baigiamųjų pastabų? Ačiū. Pone, pone pirmininkė. Galiu patvirtinti tai, ką girdėjau. Ir po, po to, kai išklausiausi, kas buvo pasakyta, mano nuomonė nepasikeitė. Manau, kad vyksta procesas, kuris viduriniuoju laikotarpiu duos gerų rezultatų. Mes turime galvoti apie tos naujos struktūros įsteigimą, tas darbus, kurį numatėme atlikti, turi būti daromas toliau. Mes identifikavome, kas kliudo geram bendradarbiavimui, keitimui įduomenimis. Ir turime tas kliūtį šalinti ir gilinti jau pradėtą darbą. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Pone Pirinski, sulaukite daug aplodismentų ir pagirų. Ar galėtumėte apibendrinti diskusiją? Dėkoju, ponė pirmininkė. Nėra reikalo labai ilgai kalbėti, nes aš manau, kad dabar yra aišku, jo platforma per trumpą laiką pasiekė labai vertingų rezultatų. Tie rezultatai pasireiškė partnerystės plėtojimu, daugelio klausimų aptarimu susijusių su nedeklaruotų darbų ir nuo diskusijų buvo pereita prie konkrečių bendrų veiksmų siūlymo valstybių narių lygmenių. Buvo pasiūlyta steigti darbo grupės, jų viena buvo steigta Rumunijoje. Aš tiesiog nekartosiu to, kas jau buvo pasakyta. Mes susidurėme su didžiuliais iššūkiais. Ir turime padėkoti visiems tiems, kaip ir jūs sakėte štai. Žmonės kalbėjo apie mano ir kolegų atliktą darbą. Jie dalyvavo dėrybose dėl šios platformos įkūrimo. Dėrybose daug dalykų buvo išgrininta, išsiaiškinta, ko reikia platformai kurti. O paskui, na ir parengėme tokią formulę, išrinkome tokią, kuri veikia. Aš manau, kad tai yra labai vertingas pasiekimas. Dar kartą norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams. Pone pirmininkė, labai svarbus dalykas iki šiol dar nebuvo paminėtas. Aš čia norėjau paminėti labai kompetentingus ekspertus, kurie dirba mūsų frakcijos sekretorijate, socialdemokratų frakcijoje. Neminėsiu čia pavardžių, nes pats jaučiu, kad kai jūsų vardas paminimas, pajuntate šiokį tokį diskomfortą. Tie sprendimai, kurie buvo priimti, buvo labai atsidavusio šio ekspertų darbo rezultatas. Tad noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavote šios dienos diskusijoje. Manau, kad mūsų parlamento komitetas dabar turės užduoti būti savotišką jungiamąją grandimi tarp platformos ir teisės aktų kuriejų. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju už tai, kad dalyvavote diskusijoje. Ir Prie šių klausimų be abejo turėsime progą grįžti ir ateityje. Turime 3-4 minutės sutaupyto laiko, tad truputėlį palauksime, kol atvyks ponas Dieselblum. Jis netrukus turėtų atvykti, ir tikiuosi, kad daugelis jūsų posėdėje liks ir toliau ir turės klausimų ponui Dieselblum. 3-4 minučių pertrauka dabar.

friends, preparing... Mėly bičiuliai, ruošiamės keitimusi nuomonėmis su ponu Daiselblum. Manau, kad e, esate pasirengę, pasirengę kviečiu jūsų susėsti, susikaupti. Dar palieku jums keletą minučių. Okay, friends, then we start. Pradėkime. Sveiki atvykę, ponė Daiselblum. Vyksta daug diskusijų šiame komitete dėl situacijos Graikijoje ir kitur. Vyko keitimasis nuomonėmis su darbo reikalų ministru Graikijos, su komisijos ir tarybos atstovais. Buvome pasikvietę Graikų darbuotojų konfederacijos atstovus, taip pat ekspertus, e, taip pat darbo rinkos priežiūros instituciją. Tad e, buvo daug suinsidomėjimo šią temą, džiaugiamės jūs čia matydami ir dabar galėsime išklausyti jūsų nuomonę jūsų patirtį šių metų, kurie praėjo. Galbūt pažvelgsite ir į ateitį. Hmm, pasakysite, kaip jums atrodo ateities Graikijos situacija. Esame pasirengę jūsų išklausyti Ir kaip matote, yra tie ne visi komiteto nariai posėdį. Esu tikra, kad tie, kurie netėjo, turės galimybę sekti posėdį, sekti diskusiją savo kompiuteriuose. Tad ačiū, kad atvykote ir suteikiu jums galimybę pasisakyti. Įvadinės pastabos. Pone pirmininkė, gerbėjom parlamentų norėčiau už kvietimą čia atvykti ir dalyvauti MPL komiteto posėdėje. Vyksta ekonominis dialogas e, su mm, manim paprastai ekon komitete, nes esu oro grupės vadovas. Bet suprantu, kad ir MPL komitetas domisi programą skirtą Graikijai, ypač kai kalbama apie darbo rinkos e, vystimasi. Balandžio 27 dieną aš informavau Europos parlamento planarinį posėdį apie e, programos Europinės įgyventinimą Graikijoje. Buvo pasiekta pažangos keliuose srityse. E, mūsų partneriai Graikijoje sėkmingai gyvendino antrąją programą. Birželį e, buvo pateiktas naujas sąrašas, plataus užmojų sąrašas įvairių reformų, kurios apima įvairias ekonomikos rytis. Fiskalinės struktūrinės, fiskalinio sektoriaus reformos, energetikos rinkos ir um, darbo rinkos reformos buvo numatytos ir tai buvo, taip pat buvo žiūrėtas pošiūdris į šalies stabilumą. Uh, buvo taip pat paskirti Europos socialinio fondo uh, E, pirmosios išmokos, kuris siekia 8,5 milijono eurų. Liepos 27 dieną buvo numatytas naujas susitarimas dėl Graikijos. Visą tai uh, davė labai teigiamų poslinkių, rinkos pirmą kartą pasitikėjo Graikija po 2014 metų ir teigiamai Graikija vertino. Visą tai teikia optimizmui priežasčių dėl trečiosios peržiūros, kuri vyksta dabar. Uh, ir mes e, tikimės, kad e, tos programos bus sėkmingai gyvendintos. Pirmiausia, norėčiau Jums pateikti keletą bendrų pastabų apie programą prieš pereidamas prie darbo rinkos e, aspektus prie, prie, prieš pensijų darbangus aspektų. Graikijos reformų procesas yra remiamas. Nuo pat pradžios Pirmiausia, buvo susitelkta prie bendros programos, buvo siekiama sustiprinti pastarųjų metų pasiekimus, pastarųjų mėnesių pasiekimus, kad Graikija vėl atsistotų ant kojų ir kad galėtų pati kurti savo geresnę ateitį, kaip jūs minėjote, ponė pirmininkė. Tai štai, visi to siekdami ir dirbame. Geresnė ateitis turi būti statoma ant tvirtų pagrindų nes matėme, kad daugelį metų Graikija kentė nuo krizės, buvo prisimti ne realistiški įsipareigojimai ir tai kenkė šalies stabilumui. E, užimtumo lygis buvo labai nepatenkinamas, 21 procentus jaunų žmonių, 21 e, procentas buvo bendras nedarbas, 45 procentus nedarbas siekia tarp jaunų žmonių. E, gauname štai šiandien naujausius skaičius dėl nedarbo, tačiau situacija tebe lieka, kad ir pagerėjusi, bet nepakankamai gera. Darbo rinkos situacija turi gerėti, socialinės sąlygos e, taip pat turėtų gerėti, tačiau tai eina ranka rankon su tvariu ekonomikos augimu. E, Graikijai reikia tvaraus augimo modelių, kad būtų gydamos vartotojų teisės, kuriuo pasitikėtų žmonės Tačiau pasitikėjimas atrodo jau dabar yra atkurtas ir e, Graikijos ekonomika gali pasinaudoti neišnaudotų potencialų ir pradėti kurti daugiau darbo vietų. E, reikės ir toliau gerinti ekonomikos saugimo sąlygos. Visi, visos suinteresuotos šalis dirba prie to, kaip tai padaryti. Yra bendras tikslas uh, E, subalansuoti vėl ekonomiką, kad tas ekonomikos augimas būtų draugiškas žmonėms ir kad būtų kuriama stabili ekonominė aplinka. E, nedaug išteklių turimų reikia panaudoti kuo geriau. Socialinis saugumas yra aktualis rytis. Pirmiausia, socialinis saugumas turi būti numatytas labiausiai, labiausiai pažeidžiamiems. Graikija ir toliau dirbs skurdama savo socialinės apsaugos sistemą. Jo sistema e, iki šiol buvo susiskaldžiusi labai kompleksiška. Dabar detaliau apie darbo rinkos situaciją. E, buvo priimta priemonių skirtų reformuoti darbo rinkai pasaraisiais metais. Buvo atliktas 2015 metų poveikio įvertinimas e, buvo konstatuota, kad darbo rinkos pajėgumai turėjo būti pertvarkyti, šalis turėjo tapti konkurencingesnė, e, reikėjo geriau perskirstyti resursus ir panaikinti egzistuojantį disbalansą. Darbo rinkos reforma šiaip yra, aišku, labai delikatus dalykas, ypač turint omenyje tą tokį trapų bendrą kontekstą. E, taip pat buvo siekiama ko geriau apsaugoti darbuotojų teisės, tačiau kita vertus būtina išsaugoti didesnį lankstumą ir pagerinti e, darbo patrauklumą kaip būdo užsidirbti. E, darbo rinkos e, nariai negalėjo būti palikti nuo šaly, negalima buvo apie juos nemastyti, numatant priemonės. Taigi buvo siekiama tinkamų kompromisų, kurių tris norėčiau čia paminėti. Pirmiausia, e, valdžios struktūros ėmėsi veiksmų plano, kurio tikslas buvo kovoti su nedeklaruotu darbo. Buvo siekiama supaprastinti darbo rinkos įstatymus. Antra, buvo pateiktos rekomendacijos, jas pateikė nepriklausomi ekspertai, įskaitant ir iš tarptautinės darbo organizacijos, ir buvo sutarta modernizuoti darbo rinką, derinant ją su geriausia praktika egzistuojančia Europos Sąjungoje. Man atrodo, šis sustarimas padeda modernizuoti taip pat ir kolektyvinių dėrybų sritį ir tai, tai galios ir po to, kai programa jau bus įgyvendinta. Graikijos valdžios struktūroms tai yra labai svarbu. Lygiai taip pat ir su kolektyviniais atleidimais, su jų valdymu. Valdžios struktūros atrodo jau yra čia priemusios reikiamus teisės aktus. Taip pat bus, nu, yra numatyta trečioji peržiūra. Tam peržiūrimi teisės aktai ir teisės aktai turėtų būti proporcingi ir atitinkantis situaciją, kad jų poveikis praktikoje būtų teigiamas. Trečia, aktyvi darbo rinkos politika turėtų būti taikoma, kad padidėtų žmonių įdarbinamumas. E, tam taip pat būtų reformuoti darbo rinką, įdėkiant reikiamas politikas. Tai taip pat padidins e, fiskalinį, e, fiskalinę plėtrą ir tai taip pat padės užtikrinti minimalių pajamų schemos įgyvendinimą. Tai numatyta atlikti dar šiemet. Ir štai norėčiau tarti keletą žodžių apie Euros grupės priimtus sprendimus birželio 15 dieną. Būtina atkurti pasitikėjimą Graikijos ekonomiką, nes pirmiausia, nusprendėme sumažinti tą laikotarpį, kai e, reikia įgyvendinti programas. E, pro, tas programų laikotarpis buvo numatytas penkiems metams iš pradžioj. Jos turėtų būti tęs, tęsiamos iki 22 metų. Pradžioje numatyta data buvo 2018 metai. Taigi, pir, pirmasis Taigi yra num, numatytas tam tikras e, perteklinis biudžetas, kurias galės būti panaudotas. Jau yra įgyvendintos pirminės priemonės. Paskui bus viduriniojo ir ilgojo laikotarpio priemonės įgyvendintos, kurios bus įdėktos po programų įgyvendinimo, kurias esame numatę kitais metais. Euro grupė sakė, kad labai svarbios yra viduriniojo laikotarpio priemonės, kurios gali būti ypač palankios Graikijai. Eurogrupė ne tik sutarė paremti Graikiją, e, gražinant jai prieigą prie rinkos, bet ir sumažinti jos skolų naštą, bet taip pat e, yra numatyti, numatytos išmokos iš Europos socialinio fondo numatytam programavimo laikotarpiu. Na ir norėčiau bendrinti pasakydamas, kad sprendimai jau buvo priimti E, tai yra jau numatyta ESF programoje ir tai turės būti gyvendinta. Ir Eurogrupė yra nusprendusi šiame procese paremti Graikiją. Dar reikės dirbti artimiausiais mėnesiais ir metais, tačiau Eurogrupė ragina Graikiją dirbti ir toliau siekiant ilgalaikio augimo, e, kad būtų galima tapti vėl patikimą valstybę e, ES ir tarptautiniams partneriams. Diskusijos tarp institucijų ir valdžios struktūrų turės vykti, vyksta ir dabar. Tos diskusijos vyksta labai konstruktyvę dvasia ir aš manau, kad galėsime tą trečią peržiūrą užbaigti iki šių metų pabaigos. Tas sklandus peržiūros procesas užtikrins kad, ir parodys visiems, kad Graikija žengia teisingų kelių įgyvendinama programas ir kad siekia subalansuoto augimo. Dėkuoju uždėmesi. Your... Dėkuoju už jūsų įžanginį žodį. Dabar žodį suteiksiu koordinatoriams. Pradėsim nuo pono Becker, kuris pakeis poną Kazą. Prašom. Ačiū pirmininkė. Kaip EPP e koordinatorius norėčiau pasakyti, kad euro grupės veikla sveikintina konsoliduojant Graikijos biudžetą. Iš tikrųjų matau pirmosius požymis, kad laikomasi viso pasiūlymų paketo esminių kriterijų. Bet EPP yra labai svarbu, kad visas e, struktūrų paketo priemonių įgyvendinimas Graikijoje rodo, kad pasiekta pažangos, tačiau ateityje reikia konstatuoti, kad tuo nereikia pasitenkinti ir kad reikia paspartinti tempą kadangi tvarios ateities tikslas dar nepasiektas. Norėčiau pasiteirauti apie status quo. Pavyzdžiui, ekonomika rodo augimo požymius ir be to, kaip Eurogrupė mano, kiek ilgalaikis tas augimas. Antra, ekonominis augimas 0,6 procento buvo pakoreguotas. Ką tai reiškia? Ir šių metų Liepos mėnesį Graikija įsijungė labai aktyviai į finansų rinkas, padvigubino savo pastangas ir kaip Europų grupė pasinaudos šiuo potencialu koks tų priemonių, kurios yra skirtos kovoti su nedarbu, veiksmingumas. Dėkuoju. Thank you, Mr. Becker. Dėkuoju, pana Bekeriui. Dabar žodis poniai e, Jungerijos socialistų koordinatoriai. Dėkuoju, šiame komitete mes. E, kalbame apie tokios dalykus, kurie artimi mūsų e, darbo sryčiai. Tai yra e, apie, ne tik tai apie tai, kaip ekonomika auga Graikijoje, bet ir apie tai, kaip mes e, galime užtikrinti teigiamus poslinkius, teigiamus pokyčius paprastiems darbuotojams Daikijoje ar tiems asmenims, kurie priklauso nuo socialinės rūpybos sistemos. socialiai remtini, remtinų žmonių gyvenimą, kaip galime pagerinti. Aš e, manau, kad e, reik, reikėtų atstatyti kolektyvinės e, darybas Graikijoje. Tai būtų mums prioritetinis klausimas. Aš girdžiu informaciją apie tai, jog po trečiojo programos peržiūros etapo, kolektyvinių e, dėrybų sistemos atkūrimas yra galimas dalykas. Galbūt jūs galėtumėte pakomentuoti šį aspektą. Ir e, ar dabartinė kolektyvinių darybų sistema atitinka pagrindinės ES e, teisės ir pagrindinius tarptautinės darbo organizacijos reikalavimus. Trijulės e, reformos darbo rinkoje Graikijoje mūsų nuomonė pasireiškia tuo, jog buvo einama tuo keliu, kuris e, mažino kolektyvinių dėrybų galimybės. Tad mes norėtume daugiau informacijos apie tai, kas vyksta kolektyvinių e, susitarimų, kolektyvinių dėrybų e, srityje Graikijoje ir kaip dabartinė sistema gali atspindėti ES reikalavimus ir tarptautinės darbo organizacijos reikalavimus. Dėkoju. Dabar ECR frakcijos pranešė, e, e, atsiprašau, koordinatorė ponė McIntyre, atrodo jos nėra, bet ji yra salėje. Jūs apsirengus ir rausvais rūbais, aš jūsų nepamačiau iš pradžių. Dėkuoju, ponė pirmininkė ne, nesupratau, kad staiga tapau nematoma. Be abejo, aš atsvauju tokiai valstybei, kuri nepriklauso eurozonai. Ir mano valstybei pavyko sumažinti nedarbo lygį iki rekordiškai žemo lygio. Mano valstybėje jau keletais metų, kaip e, yra intensyviai kūriamos naujos darbo vietos ir trys ketvirtadaliai tų darbo vietų yra nuolatinės darbo vietos. Tad e, e tikrai e, tos darbo vietos e, nėra e, ne visos darbo dienos darbo vietos ar e, laikinos darbo vietos. Kalbant apie užimtumą, darbo vietų kūrimą, Man atrodo, jog pats svarbiausias dalykas čia yra e, teikti didžiausią dėmesį įgūdžiams. Jungtinėje karalystėje mums trūksta e, mokslinių tyrimų darbuotojų, mokslinio tyrimo sektoriaus darbuotojų, inžinierių. Mes ieškome kvalifikuotos darbo jėgos, ypač jaunimo šiuose sektoriuose ir turime užtikrinti, kad e, turėdami tam tikrus gebėjimus tokie specialistai bus patrauklus jas samdančioms e, įmonėms. Tad čia klausimas yra kaip, ką daryti, kad būtų kūriamos e, darbo vietos. Ir turime, aišku, tuo pat metu kovoti su nedeklaruojamu uh, darbu yra, platforma kovos su tokiu darbu. Ir aš norėčiau paklausti, e, kaip Graikija naudojasi šitos e, platformos buvimu ir ar gauna kokią naudą iš to. Apie 20 procentų, iki 20 procentų e, Graikijos ekonomikos sudaro nelegaliai ekonomika, šešėlinė ekonomika. Tai yra pakankamai didelė dalis. Mano valstybėje ta šešėlinė ekonomika sudaro 1,7 procentus tik tai visos e, ekonomikos. Ir dabar dalis net mažėja ir ne tik tai todėl, kad yra sankcijos numatytos už, e, už tokią ne, nelegalią veiklą, kuri praktiškai yra įstatymo pažeidimas, bet ir dėl kitų e, priemonių. Dėl to, kad e, yra skatinimo priemonės, e, E, kuriomis siekiama, kad žmonės dirbtų teisėtai ekonomikoje. Tad aš e, norėčiau jūsų komentarų šitais dviem klausimais. Dėkuoju. Dabar žodis ponui Kalvė Šambon. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, Labą rytą, ponė Daisėt Blumai. Aš kalbėsiu labai trumpai. Visų pirma, noriu pasakyti, kadangi kalbame apie Graikiją, tai turime konstatuoti, jog Graikija susidūrė su e, struktūrinėmis ekonomikos problemomis ir vis dar susiduria. Graikija neturėjo pakankamai ekonominių darinių, struktūrų, įgalinančių susidoroti su sunkumais ekonomikos sektoriuje. Kalbant apie eurozonos dinamiką, tai šiame kontekste Graikija neturėjo tinkamos mokesčių sistemos. Jų mokesčių sistema tikrai buvo prastesnė nei kitų demokratinių ES valstybių. Europos valstybių. Būtent todėl reikėjo atitinkamų reformų. Ir aišku, reikėjo pasiekti, kad e, socialinių požiūrių tos reformas būtų priimtinos. Už, reikia užtikrinti, kad e, nebūtų pernelyg skaučių socialinių pasiekmių. Ar jūs nenugastaujate, kad e, Graikijos institucijos elgesi obstrukcionistiškai. Atsiprašau, buvo jungtas mano telefonas. Ar jūs nemanote, kad Graikijos institucijos vilkina reformų procesą, Ar paprasčiausiai tos institucijos nori, kad būtų pasiekta to reformų tikslų, tačiau nori eiti truputį lėčiau to keliu. Toliau kitas dalykas. Euras yra prasmingas tik tai, jeigu eurozona apima visą Europos Sąjungą tai yra esminės svarbos priemonė užtikrinanti socialinį gerbuvį, socialinę gerovę. Tai reiškia, jog mes turime įtikinti Europos piliečius, jog padėtis yra būtent tokia. Aš pats esu iš e, tokios valstybės, kuri susidurė su skaudžiais krizės padariniais. Ir mano valstybė taip pat, kaip, kaip buvo anksčiau sakoma, išleidžia per daug pinigų alkoholiniams gėrimams. Mes turime siekti konstruktyvumo. Reikėtų, kad jūs taip pat imtumėtės tam tikrų didaktinių priemonių, kad europiečiai būtų įtikinti, kad euras prisideda prie jų gerovės. Dėkuoju, ponas Papadimulis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone Daiselblum, aš e, norėčiau pasinaudoti progą pasakyti šito klausimu. Aš nesu šio komiteto narys. Aš esu e, Graikijos parlamento, e, parlamento narys iš Graikijos. Ir kadangi Graikija yra mano gimtoji valstybė, noriu pasakyti štai ką. Įgyvendant programą Graikijoje vyko tam tikras dialogas ir jo metu ES institucijos numatė tam, tam tikrus tikslus įvairiose srityse, tačiau užimtumo srityje Tartautinis valiutos fondas fiksavo tos tikslus. Ar tikrai taip buvo? Atrodo, jog ES institucijos sutiko su tuo, kad tokios priemonės e, būtų taikomas. Ar socialinės hartijos nuostatos galioja toms valstybėms, kurioms taikomos tokio pavyzdžio programos kaip Graikijai? Mes, e, aišku, konstatuojam, jog padėtis yra tokia. Toliau, dėl atleidimų iš darbo yra sakoma, jog Graikijos vyriausybė įmasi e, tokių priemonių ir kad jūs jų visiškai nereikalaujate, kaip yra iš tikrųjų. Komet jūs pirmininkavote euro grupėje, prieš kurį laiką e, aš tuomet dirbau kitą darbą Ir e, praeitie jūs esate kalbėjęs apie Kipro padėtį. Ar jūs ir toliau manote, kad graikai turėtų būti traktuojami kaip e, tinginiai ir jiems turi būti taikomas e, sankcijos? Ponas Ren, buvęs komisaras, taip pat prisidėjo prie tų programų įgyvendinimo, tačiau jos buvo labiau naudingos Eurogrupiai ir bankams negu Graikijai. Ką Jūs apie tai manote? Pone Kuneva. Ačiū pirmininkai. Kolega Tilsibam, iš tikrųjų labai svarbu, jog šiame komitete yra kalbama su Eurogrupės atstovu kadangi mes e, e, kalbėdami apie įgyvenimo politiką turime užsitikrinti institucijų paramą. Jūs sakėte, kad atitiekties vertinimas vyko sėkmingai. Tačiau man būtų įdomu išgirsti, kaip jūs vertinate socialinius kriterijus, kadangi užimtumas e, neapsiriboja tik tai užimtumo klausimais. Pavyzdžiui, Europos profsąjungų konfederacija taip pat domisi ES e, mastu mokamų atlyginimo, vidutinio atlyginimo. Ir jis, pavyzdžiui, Graikijoje yra labai žemas o tai reiškia, kad žmonės yra stumiami į skurdą. Netgi tie, kurie dirba, jie susiduria su skurdo grėsme. Todėl mes turime sutikti su tuo, kad e, jeigu mes norime kad žmonės manimi, mus, mumis pasitikėtų, o ne nusiviltų, tai mes turime investuoti į jų orumo stiprinimą. Visų pirma, reikia išanalizuoti krizės priežastis, išsiaiškinti, kodėl didėja nedarbas, Komisijos atstovas kalbėjo apie tai, kad Graikija turi įgyveninti gerosios praktikos pavyzdžius. Tačiau kaip reikia tai suprasti? Ar tai reiškia, kad reikia klausytis komisijos arba kom... komiteto išminčių rekomendacijų? Yra įvairiausių siūlymų pagerinti užimtumo situaciją, tačiau reikia turėti omenyje, kad jaunimo nedarbas ir ilgalaikis nedarbas yra labai aukšto lygio, tačiau reikėtų taip pat galvoti apie tai, kaip įvertinti skurdą. Manyčiau, užimtumo taryboje apie tai reikėtų kalbėti. Komitete diskusijos su komisaru diskusijos komisar, su komisarais e, iš tikrųjų labai svarbios, tačiau aš nežinau, ar komiteto pasiūlymams jūs ką nors galite prieš pasakyti kito. Tikiuosi, kad Eurogrupė tikrai nepanaikins socialinio ramščio. Norėčiau sutikti suteikti žodį tiems, kurie pavaduoja koordinatorius. Tačiau, suteikdama žodį jums, prašau, kad jūs kalbėtumėte trumpai, kad mums liktų laiko išklausyti kolegos Taiselblumo atsakymus. Laiko lieka nedaug. Todėl norėčiau, kad jūs pasakytumėte, kam atstovaujate ypač kai koordinatorių nėra salėje. Ar norėtume ką nors pridurti, ponia Kūneva? Kalbėkite trumpai. Atrodo, kad nebuvau teisingai suprasta. Aš sakiau, kad tie kalbėjo apie išminčius ir apie gerosios praktikos pavyzdžius Graikijoje. Iš tikrųjų, norėjau, kad būtų pripažinta, jog Graikijoje įgyvenant reformas naudojamas į gerosios praktikos pavyzdžiais. Dabar viską supratome. Žodis Marko Valiai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, labai trumpai. Aš pavaduoju e, kolegą, kuris negali dalyvauti dėl reformų, kurios e, yra vykdomas eurozonoje. Žinome, kad e, euro grupė, ES pakraštėje esančias valstybės kaip Italija ir Ispanija, be kita ko, taip pat e, darė joms spaudimą, kad jos tas reformas įgyvendintų ir dabar augimas kaip tik tai užtikrinamas dėl to. Žinome, kad centrinėse bankuose likvidumo lygis pasiektas taip pat pakankamai e, aukštas. Europos centrinėme banke taip pat. Ir e, vertinant taip pat e, e lėšų kiekį, siekiant, užtikrinant, e, siekiant užtikrinti e, užimtumą ir kitus e, aspektus, norėčiau paklausti štai ko, kaip tos reformos yra vykdomos ES pakraštyje esančiose valstybėse ir kaip e, yra bandoma kovoti su e, įvairiais disbalansais, nes ten iškyla deficitų problema ir, ir tuomet yra. Uh, uh, Tai daroma tų valstybių sąskaita, kurios e, turi perviršį, tokios kaip pavyzdžiui Vokietija ar panašiai. Nes kalbant apie tokias e, reformas, mano minėtose valstybėse galbūt ateis tos politinės jėgos, kurios, jeigu kiltų dar viena krizė, pareikalaus, kad, būtų iš, kad tos valstybės išeitų iš eurozonos. Tad mes turėtume galbūt pradėti apie tas reformas, e, kurias turėtų vykdyti ir Šiaurės Europos valstybės. Dėkuoju. Šuntys mano sąraše ir papadimolis. Niekas nenori iš jūsų kalbėti. Ne vienas. Tada ponė Regner. Žodis jums. Ačiū. Aš esu socialdemokratė ir norėčiau pateikti jums du klausimus, ponė Daisilban. Peselblom dėl pagrindinių teisių. Turiu menyje teisę streikuoti, darytis dėl kolektyvinių sutarčių. Tai yra labai svarbu ekonomikai sudėtingomis sąlygomis. Jūs paminėjote modernes kolektyvinės darybas. Ar čia mes kalbame taip pat apie vieną iš pagrindinių teisių? diskusiją dėl e, profesinių įgūdžių. Iš tikrųjų reikia visoje ES kurti e, aukšto lygio profesinių įgūdžių reikalaujančias darbo vietas. Tačiau vis dėlto reikėtų pažvelgti, kas yra tunelio gale. Ar tas rezultatas yra toks, kokio tikimės, kadangi iš esmės matome, kad galutinėme rezultate kuriamos e, žemų gebėjimų darbo vietos. Ar tai turėtų būti ta kryptis, kuria turėtų eikti ES ir todėl man būtų įdomu sužinoti, ar tai lieka tik tai diskusijose, ar Eurogrupėje sprendžiamas šis klausimas kaip nors. Vienas dalykas lūkesčiai, kitas dalykas realybė. Dėkuoju. Rockford klausimas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai, ponė Daisizum, mes be abejo esam politikai, tačiau turime e, žiūrėti į realybėje, į akis, ekonominio realybėje akis, jūs savo pareigose be abejo tai darote. Aš turiu pasakyti, kad labai skeptiškai jaučiuosi, kai nuo pat diskusijos pradžiaus girdu sakant, kad konkretūs rezultatai Graikijoje jau šiandien yra pasiekti. Jūs juk žinote, kad augimas 2017 metais buvo peržiūrėtas, sako, jis bus mažesnis negu buvo numatyta. Tas augimas, kuris turėjo būti 16 pozityvus, jeigu pasižiūrime antrąjį vertimą, matome, kad jis yra dėja negatyvus ir kalbama taip pat apie nedarbą, kuris neva mažėja. Tačiau tas nedarbas tarp 23-25 procentų šiandien siekia. Tai aš nežinau, ar tą galima pavadinti reikšmingų pasiekimų. Mano klausimas būtų toks. Atrodo, kad šiandien Graikijoje žmonės pavargo nuo to, kas vyksta. Jauni diplomuoti žmonės bėga iš Graikijos. Kalbam apie nekvalifikuotų nedarbą. Kalbame apie nedarbą žmonių, kurie nėra labai produktyvūs, kaip sakė kolegė, bet mane labai jaudina tai, kad jauni, protingi žmonės palieka Graikiją. Tie žmonės buvo mokyti tam, kad rytojaus dieną ar atimoje ateityje būtų ekonominiai lyderiai. Turizmas negali būti šalies vienintelis sprendimas. Ir jeigu nieko nedarysime, jeigu nenumatysime strateginių investicijų programų, stipresnių programų. Rytoj ta Graikija bus ta, kur, kur šimtai tūkstančių jaunų žmonių išvyko jau ir tų žmonių tiesiog nebebus. Tai kaip tuomet Graikijai reikės verstis, kai nebebus to jaunimo? Ačiū. Kolega Papadimulis, regis, nori klausti. Prašau, paskutinis klausimas jūs. Dėkoju. Aš atėjau išklausyti poto Daiselblum pirmiausia, nes kalbame apie tuos klausimus, dėl kurių kartu diskutuojame ekonomikos ir pinigų reikalų komitete ir plenarinėje sesijoje. Ir taip pat susitinkame ir Europos parlamento įkurtame komitete, kuris žiūri, kaip įgyvendinama trečioji programa. Aš paprašiau žodžio ir kolegoms iš visų politinių pakraipų norėčiau pasakyti, kad šiandien komisija pateikė savo vertinimus. Vertinimus dėl to, kaip vystosi Graikijos ekonomika ir pasirodo, kad po ilgų recesijos metų, po didžiulių aukų metų, kurios buvo labai skausmingos Graikijos žmonėms, Graikijoje prasideda augimas. 1,6 procentų jis yra šiandien, 2,5 procentų numatyta 2018 metams. 19 metams 2,9 procentų. Nedarbas didelis, bet jis nuo 27 procentų sumažėjo iki 21. Jaunimo nedarbas buvo didžiulis, jis siekia 40 procentų dabar, bet prieš keturis metus jis siekia 55 procentus. vis daugiau žmonių. Ar ponas Regund, ar komisijos atstovai, ponas Daiselblum, vis daugiau žmonių mano, jog yra įmanoma, kad Graikija 18 rūpjūtį galės e, užbaigti tą savo programą, atsisakyti jos. Graikijos žmonės labai brangiai sumokėjo už ilgus metus trukusią šalies valdyseną. Tačiau graikijos žmonės taip pat e, už klaidingus sprendimus sumokėjo taip pat labai brangiai, kad ir, pavyzdžiui, žimtumo srity. Yra ženklų, kurie atrodo esą pozityvus. Ir būtent tai aš norėčiau prisiminti iš to, pirmiausia, ką paminėjo ponas Daiselblum. Ir noriu pasakyti, kad dabar, jeigu yra kažkas, ką reikėtų nuveikti Graikijos vyriausybei, fondų teikėjams, Europos institucijams, tai reikėtų įgyventinti tą trečiąjį vertinimą, tą trečiąją peržiūrą, kad būtų galima e, siekti naujo susitarimo gruodžio mėnesį ir kad pirmąjį pusmetį 2018 metų būtų galima surenkti e, naujos programos e, pradžios įgyvendinimą. Na, Graikija galės galutinai užbaigti šią intensyvę programą į tuos intensyvius darbus e, jau netrukus regisi. Ir Graikijos įsipareigojimai ir teisės bus tokios kaip ir kitų eurozonos šalių, kaip ir kitų žmonių gyvenančių tose šalise. Nes tas atsilikimas atrodo bus įveiktas. Ačiū. So you can really uh, answer. Uh Pone Dusselblom, jūs turite 20 minučių ir galite atsakyti į visus klausimus ramiai ir neskubėdamas. Norėčiau padėkoti parlamentarams už klausimus. Jūs teisūs. Jūs turite teisę kritikuoti ir skeptiškai vertinti nuveiktą darbą kadangi dabar periname į visiškai kitą etapą. Jūs minėjote, kad augimo tendencijos buvo sumažintos, tačiau reikėtų palyginti su laikotarpiu praėjusiais metais. Komisija optimiškiau vertino ekonomikos augimo tendencijas 2,1 procentų, dabar sumažo 0,6 procentais, tačiau reikia prisiminti laikus, kai nebuvo apskaitai jokio augimo. Todėl tie, kas sakė, kad nedarbas ir toliau yra labai didelio lygmio, lygio, yra teisūs. 21 procentas. O prieš ketverius metus buvo 28 procentai. Iš tikrųjų situacija pagerėja. Tačiau mes kol kas tikrai ne, nepasiekime to, ko tikėjomės. Todėl mums labai svarbu ir toliau tęsti bendradarbiavimą su Graikijos vyriausybės atstovais ir žinoma vertiname vyriausybės darbą gerinti e, gyvenimo e, standartus, e, darbuvį ir sukurti geresnės ateities perspektyvas jauniems žmonėms. Reformos, apie kurias teiravosi kolega Bekeris, jos yra ilgalaikės. Ar jos yra ilgalaikės, ar jos stringa. Kitais metais e, vasarą teks Graikijos vyriausybei apsispręsti, laikantis susitarimo su ES, galvoti ir apie fiskalinį arba biudžeto tvarumą ir taip pat apie E, sąlygų darbo rinkoje gerinimą, taip pat mokslo švietimo srityje sąlygų gerinimą. Tai bus e, lemtingas momentas, kadangi rūpiučio mėnesį programa baigs, baigsis ir tada politiškai vertinant ir finansiniu požiūriu vertinant, Graikija turės pati dirbti savo iniciatyva. Mes tikimės, kad ir toliau pakaks Graikijos vyriausybei motivacijos tęsti tą pradėtą darbą. Jūs kalbėjote apie prieigos prie rinkos procesų greitinimą. Mes ir toliau norėsime, e, stengsimės analizuoti galimybės Graikijai kreiptis į finansų rinkas, kadangi šiuo metu pirminis perviršis yra, biudžeto perviršis yra pasiektas. Labai svarbu, kad iki metų pabaigos įgyvenant socialinę politiką būtų išleidžiamos uh, lėšos, kadangi yra pakankama biudžeto lėšų, kad būtų galima gerinti e, socialinės, socialinę situaciją. Iš tikrųjų, Graikijos biudžeto veiklą galima gerinti ir siekti, kad finansinių požiūrių Graikija taptų nepriklausomą. Žinoma, per artimiausius metus negalės Graikija atsisakyti kreipimosi į finansų rinkas. Buvo teiraujamasi apie priemonės, kurios padės sumažinti nedarbą. Programoje yra numatyta gerinti darbo rinkos politiką, aktyvinti ją pagerinti mm, mokymų, profesinio mokymo veiksmus. Taigi, ta, tos programos yra remiamos iš, iš ES socialinių fondų ir yra parengta pakankamai daug programų, įtraukiant komisiją ir kitas organizacijas, kurios remia Graikiją šioje srityje. Galbūt mm, nepakankamai dėmesio skiriama tiems palankiems dalykams, dažniausiai atkreipiamas dėmesys į tai, kas nepasisekam. Jungerijus kalbėjo apie kolektyvinių sutarčių darybas socialdemokratė iš Niderlandų teisi, kad pasakydama, kad kolektyvinės darybos dėl kolektyvinių sutarčių turi horizontalų poveikį, tačiau šitas poveikis buvo pakankamai nežymus. Tai buvo susijęs su tuo, kad reikėjo padaryti tam tikras korekcijas, kad krizės metu mm, tiesiog buvo iš esmės prieš krizę padidėjo labai staigiai, padidėjo atlyginimai taip staigiai per trumpą laikotarpį, ko nepasitaikė nei vienoje valstybėje. Kartais tas padidėjimas siekia netgi 30 procentų. O dabar ta situacija buvo pakoreguota O tai reiškia, kad atsirado ir neigiamo ekonominio ir socialinio poveikio. Tačiau tai buvo krizės, prieš krizinio laiko tarpio atlyginimų didėjimo e, korektūrą. Žinoma, vėl grįžimas prie kolektyvinių sutarčių, prie darybų dėl kolektyvinių sutarčių yra. Modernized system, there's really only one element savaime suprantamas dalykas. Labai svarbu, kad bus įtrauktos suinteresuotos šalis į šitų sutarčių darybas. Labai svarbu įdėkti tinkamą sistemą, kurios iki šiol nebuvo. Reikia dėkti sistemą, gauti duomenis ir remtis jais, derintis dėl kolektyvinių sutarčių ir, žinoma, laikantis atstovavimo kriterijais ir tiesiog siekiant platesnio horizontalaus poveikio. Tai yra tas elementas, kuris dabar yra įdėktas, kai kalbame apie naują modernę sistemą. Reikėtų grįžti prie pagrindinių klausimų būtent ar pagal programą yra laikomas ir pagrindinių teisių. Kadangi dėl programos buvo derimasi, Europos komisija stebėjo visą šitą dėrybų procesą. Kažkas iš jūsų pasakė, kad komisija nėra apsisprendusi šio klausimu. Komisija, mano manimu, visada buvo apsisprendusi, kadangi ji iš dalies pati atsakinga už tos programos sukūrimą ir įgyvendinimą ir todėl ji savaime suprantama siekia, kad būtų laikomasi piliečių teisių. Žinoma, yra tam tikrų dalykų, kuriuos reikėjo keisti dėl ištikusios krizės. Dėl profesinių gebėjimų kalbėjau apie komisijos dalyvavimą, kalbėjau, socialinis fondas taip pat buvo paminėtas, McIntyre minėjo nedeklaruotą darbą, iš tikrųjų nedeklaruojama darbo lygis pakankamai aukštas. Visą tai susijęs su tinkama vyriausybės administracijos institucijų veikla, jeigu mokesčių inspekcija dirbtų e, veiksmingai, tai nedeklaruojamo darbo būtų mažiau. Mokesčiai yra pakankamai dideli, kadangi reikia peržiūrėti visą mokesčių sistemą, kadangi buvo daug žmonių, kurie vengė mokėti mokesčius apskritai Labai svarbu, kad ekonomika taptų patraukli ir verslininkams, ir darbuotojams. Ir iš tikrųjų nieko neduotų, jeigu mes tiesiog mes nustumtumėme ir um, darbdavius ir darbuotojus į taip vadinamą oficialią ekonomiką. Uh, Buvo teiraujamas, ar Graikijos administracija bendradarbiauja ar kiša pagalius į šiuos procesus. 15 metų vasarą mes įveikėme didžiausią mūsų bendradarbiavimą su Graikijos vyriausybės atstovais krizę, tačiau supratome, kad bendradarbiavimas yra uh, labai svarbus pagrindas ir dabar jis yra pakankamai tvirtas. Aš palankiai vertinu šitą aspektą. Galbūt kai kas mano, kad procesai užtrunka, ekonominio atsigavimo procesai galbūt per lėti, tačiau visos ES siūlomos programos ir pežiūros Graikijoje susilaukė skeptiško vertinimo, tai ir labai suprantama, tačiau jeigu metų pabaigoje paaiškėjo, kad viskas vyko laikis, sklandžiai, tai stiprina mūsų pasitikėjimą, pasitikėjimą mumis. Todėl man labai malonu konstatuoti, kad šiuo metu su Graikijos vyriausybės atstovais vyksta konstruktyvios diskusijos. Tai labai svarbu siekiant didesnio ekonomikos augimo kitais metais. Kitais tiems metams buvo numatytas 2 procentų augimas, tačiau dabar yra galvojama netgi apie augimą, kuris sudarys 2,5 procento. Jūs kalbėjote ir apie tai, kad piliečiai turi suvokti, kad euras atneša naudos. Jeigu tas signalas yra nepalankus, tai žinoma tai būtų nenaudinga mums visiems. Tačiau kita vertus, jeigu mes susitarėme, tai turime daryti viską, kad būtų įgyvendinama tai, dėl ko susitarta ir kad sistema veiktų. Manau, tai labai svarbu. Euro e, zonai pirmieji metai buvo labai sėkmingi, ekonominis augimas buvo labai ženklus, o dabar jau baigėsi, tikiuosi, tų sunkių septyniarių krizės metų laikotarpis ir ekonomika palaipsniui atsigauna. Nežinau, kas klausė. Atrodo, kad Huntis. Huntis teiravosi apie Graikijos administracijos puoselėjimas viltis dėl pensijų reformos. 15 metų vasarą derintis dėl trečiosios programos, tai buvo vienas iš svarbiausių darybų objektų. Iš tikrųjų, tai buvo dėrybos tarp dviejų šalių, niekas nebuvo primesta ir pasakyta, kad pensijų sistema turėtų būti tvari. Tai turėtų būti sistema, kuri yra priimtina Graikijos visuomeniai. Dar vienas klausimas dėl to, ar aš pritariu Oli Rein kad pirmąją programą buvo siekiama tiesiog paremti bankus. Pirmajame krizės etape mes susidūrėme su bankų finansų sektoriaus krize ir konstatavome, kad ir mano šalyje, ir kitose šalyse buvo išleista daug lėšų siekiant išgelbėti bankus. tokios abejonės, žinoma, pagrystos, kadangi visoje Europoje mokesčių mokėtojų lėšomis buvo bandoma išsaugoti visus bankus. Tačiau po to buvo įdėkta geresnė priežiūra, buvo įsteigtas bankų finansinių problemų sprendimo fondas Ir reikia tikėtis, kad to, su tokia situacija daugiau nebesusidursime ateityje. Ekonomikos krizė prasidėjo iš esmės dėl to, kad e, pirmiausia, ta krizė ištiko bankų sektorių. buvo teirautasi apie ekspertų grupę ir jos rekomendacijas. 11 temų. Dėl kai kurių rekomendacijų ekspertai visiškai nesusitarė, dėl kai kurių rekomendacijų buvo susitarta vienbalsiai. Aš jau minėjau Jungerijos klausimą. programos pabaigoje mes e, priimsime domen jos rekomendaciją, įvertinsime programos pirminius tikslus ir ties, taip pat atsižvelgsime jūsų rekomendacijas dėl darybų, dėl kolektyvinių sutarčių, dėl galimos e, programos kai kurių dalių peržiūros. iš esmės e, e, pagrindinėse sritėse reformos jau yra įgyvendinamos ir jos e, bus paminėtos peržiūroje. Ar užimtumo taryba neturėtų svarstyti šių klausimų? Reformos apima įvairius programą įgyveninančios valstybės gyvenimo aspektus. Žinoma, komisija e, Europos e, valiutos fondas dalyvauja šių programų įgyvendinime, o mes euro grupė primame sprendimus įvertiname programą ir jos galimybės padėti valstybei. Tiesiog mes negalime e, galvoti apie visų įvairiausių tarybų įtraukimą. Žinoma, tarybos gali įsitraukti į šiuos šių problemų sprendimą. Žinoma, gali būti, kad į mus bus kreiptas ir paprašyta rekomendacijų dėl finansavimo, kurio prašo konkreti valstybė. Valė klausė, kada galėsime konstatuoti, kad įvykdytos konkrečios reformos ir kada bus užtikrinta visiška pusiausvėra eurozonoje makro lygmenyje yra dar tam tikrų skirtumų, tačiau vis dėlto reikėtų konstatuoti, kad ne tik tai programai gyvenančios valstybėse, ne tik tai kai kuriuose eurozonos valstybėse, bet visose valstybėse yra įgyvenintos didžiulės reformos. Jeigu mes norime kovoti su biudžeto deficitu, arba su nepakankamu biudžeto perviršiu valstybėse narėse, tai turėsime įgyveninti reformas. Pavyzdžiui, Niderlanduose, Vokietijoje turėtų didėti atlyginimai, tačiau reikia taip pat investuoti infrastruktūrą, į mokslą ir švietimą, į mokslinius tyrimus. Žinoma, kiekvienoje valstybėje dar reikia daug ką nuveikti, Eurogrupėje vyksta diskusijos ir vis labiau per pastarosius penkerius metus kreipiant dėmesį į fiskalinės problemas, dabar kreipiamas dėmesys į, į pinigų sąjungą, į potencialiai kūriamą bankų sąjungą Įdės e, taip pat padės e, sumažinti skirtumus tarp valstybių narių, taigi eurozonos lygmenių reformos turi tęstis. Tačiau ne vietoj nacionalinių lygmenių vykdomų reformų, bet papildant jas. Kalbėjau apie pagrindinės sutartis, taip pat apie dėrybas dėl kolektyvinių sutarčių Jūs kalbėjote apie darbų vietų kokybę, jūs kalbėjote, kad kuriamas tik tai žemos kvalifikacijos darbo vietos. Graikijai svarbiausia atgaivinti pasitikėjimą šalimi, šalies administracija, teisės sistema ir siekti, kad investicijos grįžtų į uh, Graikija ir jeigu tai atsitiks, tai tuo met bus reikalinga didinti, gerinti darbo vietų kokybę, kadangi labai svarbu kol kas investicijoms ir darbo vietų skaičius ir darbo vietų, o tai yra profesinių gebėjimų kokybė. Taigi svarbiausias dalykas yra pasitikėjimas ir stabilumas. Apie augimo prognozijas kalbėjau ir galiausiai papadėmulus. Jūs teisus, sakydamas, kad dėl daug ko galima nesutikti, tačiau vis dėlto jūs sutiksite su tuo, kad situacija dabar yra geresnė ir tas konstruktyvus darbas padės pasiekti pokyčių ir Graikijai, ir už Graikijos ribų. Trečioji peržiūra, jau kalbėjau šiandien, vyksta sėkmingai. Dar vis dėlto reikia įgyvendinti tam tikrų, taip vadinamų, pirminių veiksmų, tačiau procesas vyksta ir jisai leidžia mums kitų metų pradžioje numatyti papildomą išmoką Graikijai, grįžtant prie skolos mažinimo diskusijos, kadangi reikalingas mechanizmas, kuris leistų mažinti skolą ir taip pat pateisinti Graikijos ekonomikos augimo lūkesčius. Jeigu Graikijos augimas vis dėlto bus nepakankamas, mes galbūt rasime priemonių kaip nors su, sušvelninti kol kas skolos naštą Graikijai. Aš vis dėlto palankiai žvelgiu į perspektyvą sėkmingai baigti šią programą. Mums Iš tikrųjų labai malonu, kad jūs atvykote, kadangi mūsų komitetas yra užimtumo ir socialinių klausimų komitetas. Tai jūs esat labai svarbus mūsų diskusijos partneris. Dėkuoju, kad įsiklausėte į mūsų samprotavimus, atsakėte į klausimus ir tikiuosi, kad iki rinkimų į parlamentą jūs dar sugrįšite pas mus, informuosite apie papildomus rezultatus ir išklausysite vėl kritinių klausimų, o mes tikimės iš jūsų informacijos apie pasiektus rezultatus. Kitas posėdis vyks lapkričio 21 nuo 9 iki 12.30. O koordinatorių Kitas posėdis vyks tą pačią dieną, tai yra lapkričio 21 po pietų. Dėkuoju už tai, kad dalyvavote šiame ilgame ir visiškai turiningame komiteto posėdėje.